Ja, wir nehmen unsere Beratungen wieder auf. Und es wäre gut, wenn die Restaurants sich unseren Sitzungsrhythmus. Kągi, tęskime posėdį. Būtų labai gerai, jeigu mūsų restoranai ir valgyklos prisiderintų prie mūsų naujo posėdžių laiko. Bet kuriuo atveju dabar mūsų darbo atvarkė yra klausimas susijęs su mūsų apsilankimu Suomijoje. Labai džiaugiuosi, kad jūs, mane komčia, kūne. Čia esate irgi atvykę, bent jau dviesi esame Stahovski, Pohe iš socialdemokratų. Galėtume, galėjome būti septyniese, septynės, septyniese, bet e, matome, kad tokių apsilankimų, susidomėjimas tokiais apsilankimais yra sumažėjęs. Ir apmaudu, kad taip yra ir renkti tokius, tokias misijas darosi sudėtingiau. Mes norėjome apsilankyti geriausios praktikos vietose. Uh, ten, kur mūsų manimų viskas vyksta labai sklandžiai, kad galėtumėme pamatyti, kaip viskas yra daroma praktikoje. Spalio 30 dieną mes aplankysime naujų technologijų centrą, pieno gamybos, pienkystės e, įrenginius ir apsilankysime nacionaliniuose auditorumuose. Ir taip pat bus numatyta šiek tiek ir šiokia tokia pertrauka Tai yra puiku, ačiū už tai, ne visuomet gauname laisvo laiko. Toliau naujai renovuoti pastatai bus aplankyti Nistelroj, Suomijos audit, auditorumų narys pakviečia mus vakarienė, kitą dieną lankysimės, aplankysime aplinkosauginį projektą ir po to vyks diskusijos apie korupciją ir panaši veikla. Taigi, matyt, pamatysime geriausios praktikos pavyzdžių, bus apvalaus stalo diskusijos, po to į Laplandiją važiuosime. Gerai, kalbant apie Laplandiją, yra tai, kad tokiu met, metų e, laiku yra tamsu ir dien, dienos metu. Apsilankysime toje šalies dalyje, kur gyvena kalėdų senelis. Taigi, jeigu turite kokiu tai laišku jam, galite mums perduoti, mes nuvešime. Jeigu ne, tai patys turėsite išsiųsti paštu ir pasirūpinti, kad jie pasiektų jį laiku. Mes žiūrėsime, kaip struktūriniai fondai yra įsisavinami Laplandijoje, taip pat yra nemažai žmonių, kurie, su kuriais kalbėsimės Laplandijoje. Taip pat įvertinsime kelis ES finansuojamus projektus ir taip pat kalbėsime apie žiedinę ekonomiką ir, na, nežinau. Ir dar kalbėsime apie Arkties regioną, žiūrėsime, kaip tvarkosi periferiniai regionai, nes iš tiesų tai yra labai nutolęs ES regionas ir tikrai bus labai naudinga pažiūrėti, kaip ten viskas vyksta. Taigi regio generalinis direktoratas Hakon Medins yra atvykusi iš šefą iš Ample generalinio direktorato. Mes norėtumėme gauti iš jūsų daugiau informacijos apie tai, kam daugiausiai skėmėsio, dėmesio turėtumėme skirti apsilankimo metu. Haukan, galbūt pirmoji. Labadiena. Labadiena visiems. Aš esu Melin Hakonen iš regionės ir miestų politikos generalinio direktorato, dirbu padalinė, kuris atsakingas už Suomiją ir tris Baltijos valstybės. Kalbant apie Suomiją, iš tiesų Suomija galėtų būti ger, geras pavyzdys ir aš manau, kad tuo įsitikinsite savo apsilankimo metu, pažiūrėsite, kaip vyksta projektų gyvendinimas praktikoje. Mūsų uh, vertinimų sanglaudos politika 2007-2013 metais gavo Suomijoje 1,7 milijardo eurų. Iš komisijos 2014-2020 metais suma maždaug bus ketvirtadaliu sumažinta 1,3 milijono eurų. 2007-2013 metais sanglaudos politika buvo įgyvendinama per penkias RDF programas ir ESF programas dėl regioninės plėtros e, fondo šiaurės rytų ir pietų Suomijoje, Olandų salose taip pat buvo įgyvendinami produktai, taip pat iš ESF fondo vienas nacionalinis projekt, projektas Olandų salose ir Suomijos žemynėje dalyje. Taigi dabar jau projektai beveik užbaigti ir valstybės narės paprašė pateikti visus projekto užbaigimo dokumentus kovo mėnesį. Komisija vertins tuos dokumentus ir pateiks savo pastebėjimus per numatytą laikotarpį dėl RDF programų. Žemynėje Suomijos dalyje nebuvo jokių audito iškeltų problemų dėl galimybės užbaigti programas, taigi jos jau paruoštos užbaigimui. Dėl Olandų salų buvo šiokių tokių pastebėjimų iš Regio auditorių dėl vieno, vienos klaidos, gan stambios klaidos, kurį įsivėlė dėl programų Oland salose. Ir salos institucijos atitinkamos buvo pakviestos padaryti finansinius uh, finansinės korekcijas arba atlikti tolesnį audito darbą. Jie pasirinko audito variantą, dabar jis yra vykdomas. Regio generalinis direktoratas dvi audito misijas 2017 metais įvykdė ir nesurado jokių esminių problemų. Suomijos audito institucija yra antros kategorijos. Įvertino kaip antros kategorijos programą šią ir po audito ataskaitų uh, Suomijos audito institucijos gavo 73 straipsnio statusą per tą laikotarpį. Tai reiškia, kad e, komisija gali pasikliauti audito rūmų atliktų, e, Suomijos audito rūmų atliktų darbų. 14-20 metų laikotarpiu yra trys sanglaudos e, politikos programos, viena žemynėje dalyje, dvi žemynėje dalyje, viena Olandų salose. Ir praeitais metais Suomija nusprendė 20 milijonų RDF ir atitinkamai nacionalinio finansavimo perkelti į naują MVI iniciatyvą AUPI, pagal kurią suteikiamos garantijos MVI finansavimui. Kol kas nebuvo daugiau audito misijų rengiama, gal galėčiau dabar žodį suteikti užimtumo generaliniam direktoratui, nes jie yra atsakingi už audito audito vykdymą 14-20 metų laikotarpyje Suomijoje. Dėkoju. Aš esu iš užimtumo generalinio direktorato. Aš galiu tik tai patvirtinti, ponė pirmininkė, tai, ką jūs sakėte dėl geros praktikos. Tiesa, 7-13 metais per šį programinį laikotarpį mes klaidų lygį pastebėjome nedidelį Suomijoje ir visos institucijos patikimo patvirtinimus pateikė dėl klaidų lygį lygio, pavyzdžiui, už, uždarant programas ESF, fondų finansuojamas programas. Ten šiek tiek gal išaugo klaidų skaičius, bet viską pakoregavo Suomijos institucijos. 14-20 metų laikotarpyje mes e, jau gavome atitinkamus e, įgaliojimus. Daugiau nei tūkstantis projektų buvo patvirtinta. Mm per gyvenimo laikotarpį mokėjimai šiek tiek vėluoja, lietai vyksta, nes laukiame tolesnio gyvendinimo vietoje, tačiau audito, iš audito perspektyvos vertinant ir racionalų finansų valdymo e, perspektyvos vertinant, aš tik tai galiu patvirtinti tai, ką sakė Elena, mūsų patirtis yra iš tiesų puiki, kalbant apie tai, kaip lėšos yra valdomos ir tvarkomos Suomijoje. Ačiū. Genau, also, genau, dann fahren wir also hin und klopfen den Behörden auf die Schuld und sagen. Taigi, mes vyksime į Suomiją ir tiesiog pasveikinsime valstybės tarnautojus tenais. Ar dar kažką norėtumėte pridurti? Ne, puiku. Tai tikrai bus labai miela kelionė. E, Šefovskį ir Sarvama. Dėkoju. Dėkoju už malonių žodžius. Aš e, peržiūrėjau dokumentus ir vienas dalykas man mane šiek tiek nustebino, nežinau, čia toks žargonas naudojamas ar kaip yra, bet iš Europos fondų sauna arkliams toks projektas yra finansuojamas. Ar į audito dokumentus įtrauktas tas projektas, ar jis ten atsispindi, ar čia kažkokia kažkokios netikslios, netiksli informacija. Nes internetu išplatinta tai ir aš nekartą mačiau ir, na, bet kuriuo atveju dėkoju už pateiktą informaciją ir perskaitęs tuos dokumentus susidariau labai panašų įspūdį, tai ką jūs, lyginant su to, ką jūs sakėte. Pone Sarvama, ačiū pirmininkė, aš labai atsiprašau, kad neišgirdau pradžios, diskusijų pradžios, aš turėjau susitikimą su auditorumų nariu savo biure, tačiau bent jau iš to, ką girdėjau, viskas atrodo labai neblogai. Tačiau neturiu aš jokių klausimų, ypač dėl saunos. Saunos visiems yra numatytos Suomijoje, turėtumėte tai žinoti bet nemanau, kad reikia ES lėšų tokiam projektui finansuoti. Bet aš turiu praktinio pobūdžio klausimą, gal galėčiau jį iškelti kitoje vietoje, bet gal pasinaudosiu dabar turimą galimybę. Taigi, mano klausimas ir tuo pat metu mano siūlymas būtų štai koks. Parengti programą taip, kad būtų palikta vietos bendravimui su spauda. Ką Jūs apie tai galvojate? Nes, pavyzdžiui, po pietų, antradienį po pietų, uh, 31 dieną bus apvalaus stalo diskusijos apie korupciją ir susijusius klausimus su pilietinė visuomenė, akademi, akademinio pasaulio nariais ir po to pusė dviejų vienintelis įmanomas variantas būtų susitikti su spauda Helsinkije, nes tikrai visi, visa žiniasklaida savo pagrindinius biurus turi Helsinkije, tai aš manau, kad būtų labai uh, naudinga ir lengva privilioti juos susitikti su mumis, nei tuo atveju, jeigu mes atvertumėme duris jiems ir kvieštumėme juos į apalaus stalo diskusijas, nes paskui kaip ir laiko nebūtų, po to mums teks važiuoti į oro uostą ir panašiai, tai čia toks pra, praktinio pabudžio klausimas, nežinau, ar čia turėčiau įkelti. Tas pats pasakytina apie Laplandijos kelionės dalį. Labai nedaug žiniasklaidos veikia Laplandijoje, bet tuo pat metu jie tikrai bus labai susidomėję mūsų apsilankymą, jeigu mes juos pas, pakviesime e, prisijungti prie mūsų, išklausyti mūsų ir panašiai, ir po to jie galėtų nusifo, nufotografuoti, nusifotografuoti ir, ir panašiai Laplandijoje. Genau, also Mano problema ta, kad aš nenorėčiau čia sukurti precedento, kai yra organizuojamos kontroversiškos kelionės. Aš nenoriu, kad kolegos kreiptųsi į mane, kai aš kažkam prieštarauju. Ką, ta, jūs būtent tą ir padarėte dėl Suomijos, bet gal jūs galėtumėte išsiaiškinti, kaip yra, kokia yra situacija, kad tai yra tikrai išimtis pirmininkė turi surenkti spaudos konferencijas. Aš irgi nelabai noriu tų spaudos konferencijų. Aš nenoriu, kad mes sukurtumėme neigiamą precedentą, kalbant apie kitas keliones, nes ir taip to kontroversiško darbo atliksime nemažai ir aš nenorėčiau, kad veikiai nacionaliniu lygmeniu pasinaudotų mūsų veikla savais tikslais. Mes išvengėme to Vengrijoje ir norėčiau išvengti to ir kitose šalyse mes pasižiūrėsime, ar įmanoma susėsti prie bendro stalo. Aš kaip ir e, nieko prieš bendravimą su visuomenė, tačiau nenorėčiau, kad žiniasklaida sakytų tai, ko mes nenorime, kad jie sakytų. Ponas Kūn. Man atrodo, kad kelionės metu reiktų kažkaip su visuomenė pabendrauti, su žiniasklaida pabendrauti nėra juk jokių kontroversiškų klausimų, tai juo labiau verta pabendrauti su žiniasklaida, tačiau turėsime tą seminarą ir galbūt čia būtų gera proga su spauda pabendrauti, ponas Arvama. Pirmininkė, aš galiu tik, tikrai jūs patikinti, kad aš kalbėdamas irgi maščiau apie tuos pačius dalykus, kaip ir jūs, kaip jūs sakėte, kad nenorite, kad spauda atvyktų ir pradėtų kontroversiškai nušvietinėti mūsų apsilankymą vienoje ir kitoje valstybėje narėje, bet turiu pasakyti, kad ypač e, dėl to, kad programa antradienį po pietų, kur kalbam apie korupciją, skaidrumą ir diskusijos bus susijusios su šiomis temomis, tai žiniasklaidos atstovai yra ir jūs žinote, kad jie vis tiek suras būdų išsiaiškinti, ką mes ten darome. Ir Suomija ne pati problematiškiausia valstybė. Bet jeigu mūsų temos yra susijusios su skaidrumu, korupcija ar panašiais dalykais, ir tarsi mes tuomet neis, ne, nepakviesime spaudos ir tada jie, neleisime jiems, nesuteiksime galimybės jų paklausti, ar, jas, ar mes suradome kažką Suomijoje ar, ar panašiai, tai tada atrodys gan keista. Nes jie tikrai neužsidarys dėl to, ar mes juos pakviesime ar ne, jie vis tiek bandys patekti. Čia tiesiog iš kitos pusės mes į tai galime pažiūrėti. Thank you. Taigi Vengrijoje buvo organizuojama tokia, į Vengriją buvo organizuojama kelionė ir po to aš dalyvavau spaudos konferencijoje, kuri buvo viešai, e, viešai transliuojama internetu. 28 žurnalistai dalyvavo toje spaudos konferencijoje ir, ir ta situacija iš tiesų buvo, mus visur lydėjo faktiškai, persekiojo spauda ir, ir žiniasklaidos atstovai buvo siaubinga, taigi mes turėjome pakoreguoti programą, kad būtų galima numatyti tą viešumo galimybę, tačiau mes turime būti atsargus, nes dar Čekija laukia mūsų, Ispanija kitais metais, į Junktinę karalystę turėsime tikriausiai važiuoti, Graikija taip pat. Tai aš tikrai nenoriu, kad būtų taip plačiai traukiami žurnalistai, nes jie stabdo mūsų darbą. jie gali mus filmuoti, kai mes įduodame laiškus kalėdų senelių ir panašiai. Taigi, tuomet terminas būtų spalio 28, 28 diena, iki tos dienos turite parašyti visus laiškus kalėdų seneliui. Gal su darž, vaikų darželiais kažką galėtumėme nuveikti ir panašiai, bet aš negaliu nieko pažadoti, ne, pažadėti, ko ne, negalėsiu įgyvendinti. Kažin, ar pavyks mums nuvykti į vaikų darželį, bet uh, Aš pateiksiu pasiūlymą, tada jūs pasakysite, ar norite tą daryti ar ne, bet tik tai prašau nepamiršti, kad mes negalime čia kurti precedento būsimoms kelionėms, nes nepriklausomai nuo to, kur mes vykstame, mes negalime rimtai dirbti, jeigu automatiškai žiniasklaida mums daro spaudimą, persekioja mus ir panašiai, tai neįmanoma dirbti. Vokietijoje Aš panašų dalyką išgyvenu ir buvo siaubas. Uh, Dėkoju. Pirmiausia, norėčiau sureaguoti e, į tai, kad turiu klausimą dėl saunos arkliams. Tai gali būti kažkas dar labiau provokuojančio Suomijoje. Kitas dalykas, visiškai sutinku su jumis. Tačiau kolega vis tik klausė, ar galėtų žalias prisijungti tam tikram laikui, iš dalies galbūt dalį programos. Ir turbūt e, palaikyčiau tai, kad galbūt galėtų dalyvauti um, apskritos salo diskusijų ir panašiai. Nes yra žiniasklaidos, kuri domisi šiais klausimais, tad būtų galima juos pakviesti. Tad palaikyčiau Petri šiuo klausimu. Čia labai svarbu pridurti ir patikslinti, kad ką aš turėjau galvoje tai antradienio popietę vyks apsosal diskusija. Ir tuomet galėtų žurnalistai klausytis to, kas vyksta, nepasakinėti, bet dalyvauti, susidėti salėje ir e, po to būtų galima padaryti pados konferenciją. Jeigu nutarsime tokią spaudos konferenciją rengti per mėnesį metu, bet jeigu spaudos konferencijos nenorite, tai tuomet irgi labai aišku. Kalbėtas kalba neįsijungęs mikrofono. Also, <clears throat> dann sind wir uns einig, dass wir ja. Taip. Gerai, mes turbūt sutarėme, tačiau kaip reaguos ekonomikos ministerija arba pramonės atstovai. Tiesiog nemanau, kad ten reikia žurnalistų dalyvavimo. Tai trukdo dirbti, o juk reikia atvirai pakalbėti, nuoširdžiai pakalbėti, ką žinot, tai pavyks, jeigu bus žurnalistų. Reikia aptarti svarbius klausimus ir atvirai juos aptarti. Aš nieko prieš, e, kad pablatume su žiniasklaida per pietus, pavyzdžiui. Tačiau nieko nepavyks turbūt nuspręsti tik lapkričio pirmos dienos. Galbūt būtų galima vėliau užskristi, nežinau. Nežinau. Sekretorietas pateiks pasiūlymą, gerai? Taip pat reikia beje išgirti atsakymą dėl tos saunos. Dėkui. Skrydis trečiadienį vakare gali būti, bet paskui nebebus persėdimo į Prahą, man, tad gal tik ten likti ketvirtadienio. Reiktų taip pat pagalvoti, kaip šį klausimą išspręsti. Gal į Briuselį būtų galima skristi ir paskui Prahą, galbūt ryte. Arba galbūt ryte skridis iš Helsinkio į Prahą. Norėčiau iš karto pasakyti, kad turbūt man reikės dieną ilgiau užtrukti kelionėje. Gal ir kitiems to prireiks. Taip, daug kam to pasitaiko. Beje, taip, arklių sauna, prašau, pašinkite. Na, tiesąkant, nieko apie tai nežinau, pats labai nustebau. Negi tikrai tie arkliai tenais sėdės tame karštyje, saunoje, na. Bet jeigu patiktumėte daugiau informacijos, mes galėtumėm patikslinti ir pateikti išsamesnį atsakymą. Ja, ich finde es immer wieder erfrischend. Seien Sie froh. Na taip. Kartais būna smagu netgi visko nežinoti, kas yra daroma už europinius pinigus. Gerai. Toliau. Kitam klausimui komisija dar atstovai netvyko, dar turime kelias minutės. Galime dar pasakyti apie tą žinių sudalyvavimo klausimą. Sveikinu su komisijos atstovais, matau taip pat yra auditorumo atstovai, panas Koslau, sveiki atvykę.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 Ja, herzlich willkommen, Herr Kommissar. Taigi, sveiki atvykę, gerbiamas komisijos nariai. Ja, wir. Ich rufe auf Tagesordnungspunkt 10. Die Taip, perkime prie dešimto klausimo, 16 metų biudžeto vykdymo ataskaita. Taip pat kalbėsime apie 15 metų Britų vykdomo ataskaitos komentarus ir Gerbės komisijos nariai, norėčiau pasakyti, kad gavome taip pat darbinį dokumentą, 106 puslapiai tame dokumente. Po pietų gavome dokumentą, pranešėjas nėra to patenkintas, nes tikrai reikia laiko, na bent jau savaitgali perskaityti tą dokumentą. Tikrai reikia atidžiai susipažinti su šia informacija. Tad labai prašyčiau ateityje tokius svarbius dokumentus tinkamu laiku pateikti. Palikti mums pakankamai laiko. Dėkoju. Prašau, komisijos narys, žodis jums. Frau Vorsitzende, äh, lieber Herr Rapporteur Zeller. Pone pirmininkė, gerbiamas ponas, gerbiamas ponė Celler, ponės ir ponai, šelni pranešėjai kolegos, gerbimieji auditorumo atstovai, ponios ir ponai. Turime ir papildomų dokumentų, taip, dokumentus išplatinome šiandieną, persitėme. Na, mano mintis yra, kad reikia stengtis dirbti, žinoma, kaip galime geriau. Ir susitarti, pažiūrėtume, kad dokumentus pateiktume savaitę prieš posėdį, tačiau tokia susi situacija, kad tik šiandieną buvo galima tų dokumentus jūsų atstovams pateikti. Na, tikiuosi ateityje galėsime dirbti efektyviau. Aš beje pats buvau parlamento narys ir aš žinoma galiu sutikti kad reikia sustarti, kada tos dokumentus teikti, nes mums tai jokios naudos nėra iš to, kad jums apsunkiname darbą, nes mes neturime nieko slėpti. Be abejo, abiems pusėms geriau, jei galėtume iš šios problemos pasimokyti. Procedūra prasidėjo prieš dvi savaitės po auditorumo ataskaitos ir dabar prasideda biudžeto įvykdymo tvirtinimo procedūra per times kelias savaitės. Bus dar progų su kolegomis iš komisijos, su direktoriais, pateikti atsakymus, kurie jums kils. Ir tikimės, kad po kelių mėnesių bus galima priimti sprendimą parlamente greta sprendimo taryboje. Aš vėl mielai su jumis padiskutuosiu apie tai už poros savaičių, kai jau būsite gavę pakankamai laiko uh, aptarti šios dokumentus, juos analizuoti ir beje, mielai atsakysime, aš ir mano tarnyba mielai atsakysime visus klausimus, kurie gali jums kilti. Biudžeto vykdymo ataskaita tai yra procedūra, kuria e, žvelgime į tai, kas vyko per keltą pastarųjų metų ir taip pat mokomės ateičiai, ką galėsime pagerinti ateityje. Taip pat vyks šiandien metais e, konstatacija dėl biudžeto kalbėsime tiek dėl 7 metų biudžeto, tiek e, taip pat bus aptariamas ir aptariama daugiametė finansinė programa. Visą tai bus pristatoma gegužės mėnesį. Be abejo, visi kolegos, taip pat audito rūmai, visi komitetai e, analizuos šios klausimus ir bus siekiama užtikrinti lėšų panaudojimo efektyvumą ir skaidrumą. Bus siekiamas tai pagerinti. Mes taip pat visiškai pritarėme tiems dviems planams, kurie buvo patikti Strasbūrė. Reikia, kaip manoma, geriau išaiškinti piliečiams, kaip mes dirbame, kaip sprendžiamos problemos. Ir taip pat reikia pasinaudoti turimais įgaliojimais finansuoti ir gyventi projektus. Šiandieną kalbam apie dvi ataskaitas, rezultato ataskaitą, iš praėjusių metų. Taip pat e, aptarėme komitetų kitų metų biudžeto. Taip pat ataskaita e, dėl vidaus audito. Šalia manęs sėdė kolega, už kuris buvo štai atsakingas. Dabar dėl pirmosios ataskaitos. Kalbame apie integruoto biudžeto paketą. Siekime užtikrinti, žinoma, skaidrumą ir atskaitomumą. Ir būtent tam e, reikia šių, ir šių ataskaitų. Pirmiausia, žinoma, svarbus dalykas yra veiklos rezultato ataskaita, performance report. Taip pat apsvarstysime ir mūsų vidinės analizės atlikta, e, vidinės analizės rezultatus. Rezultato ataskaita vertina biudžeto politikos sėkmę. Ir audito rūmai vis daugiau kreip, dėmesio kreipia būtent šiam, šiam aspektui. Svarbus klausimas yra, kaip galime įgyvendyti parlamento ir tarybos keliamus tikslus. Ir ar tai įmanoma padaryti mūsų turimomis lėšomis? Ar galima pasiekti tos bendrosius tikslus? Komisija labai nori užtikrinti, kad suplaus biudžetas duotų kuo daugiau naudos piliečiams, numatytų kuo didesnį pritinę vertę. Tai akivaizdu yra ir iš mūsų ataskaitų. Veiklos rezultatai, žinoma, yra komisijos prioritetas. Ir mūsų ataskaita, jeigu palyginsime su praėjusiu metu ataskaita, rodo, kad yra didžiulis pagerėjimas. Mes taip pat remiamės ir jūsų nuomonę, kad būtų galima ateityje remtis tuo, ką mums pavyko pasiekti 17 metais. Taip pat ataskaitoje matoma, kad biudžeto gyvendinimas praeitais metais prisidėjo prie 20 metų strategijos įgyvendinimo. Buvo pasiekta pažangos konkurencijos srityje, kovoje su nedarbu. Kitose srityse čia buvo padaryta daug pažangos pastaruoju metu. Praeis metais konvergencija, augimas ir užimtumas buvo pagrindiniai prioritetai. Ir ataskatoje aptariami konkretus projektai, to konkretus rezultatai. E, Praeisiais metais 517 tūkstančių jaunuolių dalyvavo Erasmus Plus programoje, MUN programoje šios programos iš viso gavo naudos per milijoną piliečių. Taip pat skiriamos lėšos užtikrinti lengvesnį piliečių įsileimą į darbo rinką. Siekime taip pat padėti įsidarbinti vadybos grandise. ketiname toliau dirbti šią srityje iki 20 metų ir po to, ir taip pat ketiname didinti išlaidas Erasmus Plus programai. Pernai taip pat buvo daug pastangų dėta siekiant suvaldyti migrantų sraudus. 520 tūkstančių žmonių buvo apgyvendinti, iš pradžių buvo tam numatyta palapinių, kontinerinių paskui būstų. Buvo numatyta atskira, finansuota atskira programa nelydimiems nepilnamečiams. Numatytos taip pat programos e, užtikrinti sveikatos priežiūros paslaugas. Visam tam, dėl to reikia labai greitai priimti sprendimus. Pusantro milijardo eurų buvo skirta humanitariniai pagalba iš ES pusės. padėjome žmonėms, kurie bėgo nuo smurto vėliose šalyse. Ir mes savo programas padėjome 120 milijonų žmonių. Taip pat e, praeisiais metais paleidome šešis naujus Galilėjo palidovus. Greta kitų mūsų teikimų paslaugų. Ir e, tai buvo siekiama užtikrinti Europos nepriklausomybę navigacijos paslaugų srityje, kad galėtume nepriklausyti nuo kitų šalių palidovų. Ką dar galėčiau pasakyti? Ir kiti jūsų kelti svarbus uh, aspektai buvo finansuojami iš, iš biudžeto. Greta to dalykų, kuriuos jau minėjau. Toliau, sanglos politika. Čia matome, čia matome, uh, kad buvo problema, wenigen Wochen im Gespräch mit Ihnen erneut zurück. Grįžtant prie sanglaudos politikos, čia iškyla kai kurių e, problemų ir dabar komisija vertina priežastis, dėl kurių fondai, kurie turi būti naudojami finansuoti infrastruktūroms regionuose, yra panaudojami tik tai iš dalies. Už e, kelių dienų mes pateiksime jums e, pakeitimų, patei, pasiūlymų ir e, peržiūrėsime 8 milijardų e, paketą, finansavimo paketą. E, toliau yra vėluojama dėl daugiametės finansinės pro programos. Jau pavasarį mes turime pradėti kalbėti apie naują finansinę daugiametę programą, kad išvengtume tokių problemų, kuomet bus organizuojami rinkimai Europos parlamentą. Nereikėtų, kad darybos e, dėl e, daugiametės e, programos vyktų per vėlai. Toliau N plus 1 ir plus 2 turi būti daromas paprastinimo kontekste, procedūra turi būti supaprastinama, siekiant išvengti, kad projektų gyvenimas neužtruktų per nelyg ilgai. Regioninio vystimo fondas ir sanglaudos fondas. Čia mes turėtume e, sukurti apie milijoną du šimtus tūkstančių darbo vietų. Socialinis Europos fondas įgalino padėti 9 milijonams žmonių, užtikrinant e, testinį mokymą ir padedant tiems žmonėms susirasti darbą. Tai yra tik tai keletas pavyzdžių, kurie rodo mūsų atlikto darbo rezultatus. Yra svarbu suprasti tą pridėtąją vertę, kuri e, užtikrinama Europos investicijų dėka ir tie pavyzdžiai tai rodo. Mes dėsime dar daugiau pastangų, kad jūs ir piliečiai būtų informuojami kaip galima greičiau apie visų programų įgyvendinimą. Aišku, mes susidurime su kai kuriais apribojimais, e, susidurime su vėlavimo, e, problema, nes valstybės narės mus informuoja kartais vėluodamas. Komisija ir taryba ne visuomet gali pasitikėti nacionalinėmis institucijomis ar e, regioninėmis institucijomis, tačiau mes nuo jų visiškai priklausome, priklausome ant savo e, vietinių partnerių. Kitaip sakant, mes labai priklausomi nuo duomenų kuriuos pateikia valstybės ir regionai. Kalbant apie rezultatų ataskaitą, tai taip pat suteikia tam tikros informacijos apie vidinį e, valdymą, kaip komisija mes prisimam politinę atsakomybę už 16 metų biudžeto įgyvendinimą E, turinio požiūrių mūsų generaliniai direktoratai ir generaliniai direktoriai yra atsakingi už šitos dalykus, mes visiškai prisimam savo atsakomybę šiais klausimais. Mes esame atskaitomi, turime atsiskaityti Europos parlamentui, auditorumams. Audito rūmai konstatavo, jog klaidų procentas yra toks, kaip ir mūsų E, duomenyse. Kitaip sakant, mūsų analitinės problemos ir sunkumai yra lygiai tokie pat, nes mūsų išvados yra identiškos. Audito rūmai pirmą kartą šiais metais pateikė kvalifikuotą nuomonę. Aš manau, kad tai yra labai svarbus signalas ir tai yra teigiama tendencija. Mes nesididžiuojam, aišku, tais rezultatais, tačiau jie padės mums daryti tolesnę pažangą. Mes turėsime dėti daugiau pastangų, kad mūsų rezultatai būtų geresni ir kad tai pripažintų audito rūmai. Turime užtikrinti, kad mūsų kontrolės sistemos veiktų geriau ir kad mūsų kontrolė būtų um, visapusiškesnė. Yra dar problemų ir spragų, tačiau yra koregavimo mechanizmai ir jie leis e, čia daryti pažangą. Mes turime siekti, kad būtų kuo mažiau pažeidimų biudžeto srityje. Pernai atliktos korekcijos ir e, išieškotos sumas buvo 3,4 milijono eurų. Tai sudaro 2,5 procento. Tai yra tai yra pažeidimai susiję su teisės pažeidimais, tai 2,5 procento mes ir toliau dedame labai daug pastangų, kad sumažintume tą procentą vykdydami kitą biudžetą. Turint omenyje, kad Europos e, įvairios programos, kurias mes e, finansuojame ir kontrolės vidiniai mechanizmai remiasi daugiamečių pagrindų, tai tie projektai yra gyvendami dviejų metų laikotarpiu, tai korekciniai mechanizmai negali būti taikomi tais pačiais metais. Mums dažnai reikia dviejų, trijų ar net keturių metų papildomų, kad galėtume įgyvendinti korekcijos priemonės ir, ir patikrinti visą projekto įgyvendinimą. Būtent todėl e, auditorumo ataskaitose visos korekcinės priemonės neatsispindi. Kitaip sakant, metinis biudžeto tikrinimas yra labai svarbus dalykas, tačiau turime atsižvelgti ir į projektų ir programų daugiametį pobūdį, nes būtent jis atspindi visapusiškiau tikrąją padėtį. Komisija turi siekti, kad e, klaidų procento e, kad likutinis klaidų procentas būtų mažesnis nei 2 procentai. Tai yra referencinis tikslas, kurio mes bandysime siekti. Pone pirmininkė, grįžtu prie 15 metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo ir prie tolesnių gyvendinimo priemonių. Mes pateiksime e, ataskaitą dėl šitų priemonių. Mes norime reaguoti į jūsų išsakytą kritiką ir jūsų pageidavimus ir reikalavimus, kuriuos parlamentas pateikė dėl biudžeto vykdymo patvirtinimo 15 metais. Mus, mums labiausiai rūpėjo pusiausviros užtikrinimas, teisingos pusiausviros užtikrinimas, kad prioritetai ir tikslai sutaptų su daugiamete finansinė programa. Kai sakau prioritetai, tai turiu galvoje parlamento komisijos ir tarybos prioritetus. Taip pat siekime sustiprinti skaidrumą ir atskaitomybę biudžeto klausimų. Mums taip pat e, rūpėjo, kad būtų sumažintas mokėjimų vėlavimas. Kita svarbi tema yra kai kurių fondų nepakankamas pasisavinimas. Tai yra sanglaudos fondo ir ir kai kurių kitų fondų. Daugiametės finansinės e, programos kontekste mes bandome atsižvelgti į parlamento e, komentarus. Mes nuolat palaikome ir plėtojame dialogą, siekdami sumažinti mokėjimo vėlavimą ir stengiamės išvengti tokios padėties, kuri susidarė 14 ir 15 metais. E, daugiametės finansinės programos pabaigoje ir po to norime užtikrinti, kad vėlavimas būtų kaip įmanoma mažesnis. Mokėjimų vėlavimas. Valstybės narės vėlavo, paskirdamos nacionalinės e, e, institucijas. Tai yra pastaba tarybai. Tarybos atstovų šiame posėdėje E, nėra. Būtent jiems aš norėčiau tai išsakyti. Jeigu pažvelgtume į nacionalinius biudžetus, tai mes konstatuojame, kad labai dažnai infrastruktūros finansuojamas nepakankamai. Žinome, kad kai kuriuose regionuose konkurencingumas gali būti padidintas finansuojant infrastruktūras. Todėl man kyla klausimas, kodėl ministrai ir nacionalinės institucijos nepanaudoja E, tų fondų, kuriais disponuoja, tam, kad finansuotų įvairius projektus, kurie gali padidinti konkurencingumą. Kai kurie socialinio pobūdžio projektai, kai kurie mokslinių tyrimų, e, kai kurios mokslinių tyrimų organizacijos galėjo būti finansuojamas 15 metais, bet nebuvo finansuojamas. E, Taip, tai buvo įmanoma daugiametinės e, ramos e, kontekste. E, taisyklė N plus 3 numato laikotarpio pratesimą tarp įsipareigojimų ir mokėjimo įvykdymų ir tai galėtų leisti išvengti vėlavimo. Mes kartu turime bandyti E, taisyklę N plus 3 paversti N taisyklę e, N plus 2, kad e, kaip galima greičiau konkretizuotume įvairius projektus. Tariau, likusios nes, nesum, neišmokėti įsipareigojimai, likusios neišmokėtos lėšos. Jų lygis yra toks, jog mes dabar bandome aiškintis, kodėl taip e, yra ir ar tai pateisinama. Komisija bando apibriežti politinės prioritetus, o parlamentas nori, kad e, tarybos e, komisijos ir, ir parlamento penkių metų kadencijos būtų suderintos su daugiametė finansinė programa ir biudžeto ciklu. Aš nepasisakau bet kuriuo atveju už septynių metų laikotarpį aš nesu besąlygiškas šalininkas septyniarių metų, tačiau tie septyni metai galbūt leidžia užtikrinti daugiau garantijų dėl e, fondų prieinamumo. Jeigu aš teisingai suprantu, parlamentas bevelytų, kad tas laikotarpis būtų penkeri metai, kuomet diskutuosime dėl busimos daugiametės finansinės programos mes e, galėsime pateikti savo preferencijas šitais klausimais. Parlamentas taip pat kritiškai pasisakė dėl finansinės architektūros. Jūs e, e, dokumente kalbate apie investicijų, strateginių investicijų fondą EFSI, be kitako, kaip buvęs parlamento narys, aš esu šiek tiek sunerimęs. Jeigu investicijų programos, kuriuoms skiriama milijardai, ne, nepriklauso ES e, fondams, tai kelia tam tikrą susirūpinimo. Dabar mes bandome apibriežti tai, ką turėtų apimti ir tai, ko turėtų neapimti daugiametė finansinė programa. O kalbant dėl viršutinių ribų, tai aš pasisakyčiau už jų viršymą vienu procentu. Jeigu yra valstybių, kurios e, e sako, e, kad e, kai kurios valstybės mano, kad būtų galima viršyti vienu procentu, aš asmeniškai manau, kad būtų galima eiti ir dar toliau. Viršyti daugiau ne vieną procentą. Kalbant apie paramą, kuri e, yra e, mokama sanglaudos fondų srityje ar e, horizonto platmėje, tai mes turime aiškiai apibrėžti tuos finansavimo šaltinius, kurie neįeina į DFP. Yra taip pat patikos fondai, kuriuos taip pat turėtume nagrinėti atskirai. Tie fondai yra kuriami, galvojant apie krizės situacijas ar pokrizinės situacijas, nes tokie fondai leidžia reaguoti greitai. Klausimas tik tai yra, e, nuo kada mes turime laikyti tos fondus nuolatinėmis e, biudžetinės programos priemonėmis. Kalbant apie atskaitomybę, apie kontrolės prievolę ir ataskaitas. Aš visiškai pritariu jūsų išsakytiems e, nuogastavimams ir aš manau, kad busimoji DFP architektūra bus esminės svarbos klausimas busimose diskusijose. Mūsų darbo dokumente aš e, norėčiau, kad mūsų darbo dokumente atsispindėtų parlamento e, pozicija. Praeitų metų auditas mes e, pateikėme e, savo poziciją šito klausimu ir pasiūlėme tolesnės įgyvendinimo priemonės. Tai rodo, jog mes dirbame skaidriai ir laikomės įsipareigojimo informuoti parlamentą. Dabar bandome užpildyti tas spragas, kurias identifikavome. Galiu pateikti tokių pavyzdžių. Finansinis administracinis valdymas, mūsų audito procesai turi būti sustiprinti ir konsoliduoti ir mes turime į šį procesą įtraukti visus generalinius direktoratus. Priemonės, kurias rekomenduoja vidaus auditas, turi būti lydimas konkrečių veiksmų ir priemonių. Ko mes pasimokėme ir kaip tai padės mūsų busimiems e, apmąstymams. Mes e, turėsime pagalvoti, kokia turėtų būti busimoji DFP ir kad programavimas prasidėtų po e, 21 metų sausio mėnesio, kad galėtume skirti lėšas stiprindami mūsų įmonių konkurencingumą. Dabar mes daromės su e, valstybėmis ir jų vyriausybėmis šiais klausimais ir aš norėčiau, kad e, tarybos diskusijose DFP klausimas būtų prioritetinis klausimas. Aš gaunu teigiamų signalų dėl to, tačiau kol kas mes dar nenusprendėme, kada tos e, dėrybos turėtų prasidėti, ar prieš rinkimus Europos parlamentą, ar po. Ir šito klausimu man reikėtų parlamento pagalbos. Mes turėtume padaryti viską, kad e, DFP taptų prioritetu iki gegužės mėnesio. Ir e, tokį signalą turėtume siūsti valstybėms ir vyriausybėms, kad jos e, palaikytų mūsų pasiūlymą. Mes taip pat bandome paprastinti įvairias nuostatas e, teisėkuros, e, omnibuso e, pasiūlymas ir kiti pasiūlymai čia būtų paminėtimi kartu su jumis. Mes pasirengę diskutuoti apie galimus patobulinimus, tačiau jeigu omnibuso reglamentas nesusilauks konkrečių rezultatų ir jeigu pra, pasiūlymai tuo klausimu mums pateikti per vėlai, tai bus fiasko. Apskritai galiu pasakyti, kad audito rūmų ataskaitos ir mūsų ataskaitos yra e, pagrindas jūsų e, konstruktyviam darbui ir konstruktyviai kritikai. Todėl jūs turėtumėte kaip galima greičiau pateikti mums visus jums rūpimus e, klausimus, kvieskite komisijos atstovus į savo posėdžius ir aiškinkite su jais, klauskite jų e, visko, kas jums rūpi, kad galėtume parengti geresnę biudžetinę politiką ir užtikrinti geresnę mūsų lėšų kontrolę ir tikrinimą. Dėkuoju uždėmesi ir kantrybę. Ačiū. Dėl testinės ataskaitos, vėlesnės ataskaitos, mes, jūs puikiai žinote, kaip mes dirbame ir kaip viskas yra daroma komisijoje ir nemanau, kad mums reikia visiems sus, susėsti. Aišku, mes galime tą padaryti, jeigu jūs norite, bet jūs puikiai žinote ir komisija puikiai žino, kad tai yra dokumentas, kuris yra mums būtinas, kad mes galėtumėme įvertinti biudžeto įvykdymo patvirtinimą. Taigi aš labai tikiuosi, kad gausime tą, kad tikėjusi, tikiuosi, kad tą dokumentą gausime šiek tiek anksčiau kitais metais. Ponas Celer, pranešėjas. Ačiū, ponė pirmininkė. Kalbant apie terminus, grafikus, jūs pati jau išsakėte pastabas. Aš visiškai joms pritariu. Pritariu jūsų mintims, aš to nekartosiu susidurėme su galybė dokumentų, medžiagos ir tikrai reikia nors kelių dienų, kad būtų galima su visko susipažinti. Bet aš esu labai dėkingas komisijos nariui Ettingeriui už jo pristatymą ir pastabas ir už galybę idėjų bei pasiūlymų, kuriuos jis išdėstė. Deja, aš dabar turiu kalbėti atsukęs jums nugarą komisijos narį Ettingerį, bet jūs kalbėjote apie atvirų durų politiką, jūs sakėte, kad Europos investicijos gali sukurti pridėtinę vertę. Ir aš manau, kad valstybės narės turi suprasti, kad investuoti į Europą, investuoti europietiškai ir turi pirmiausia sukurti pridėtinę vertę ES, jūs kalbėjote apie sanglaudos politiką, apie vėlavimus. Ir iš sukauptos patirties praeitą kadenciją tik tai galiu pasakyti, kad nuo 2009 metų, kuomet kai kalbame biudžeto ir sanglaudos politiką, kur primame sprendimus kartu. Ne dėl mūsų kalties viskas buvo, vėluoja, buvo vėluojama, nes tekstai jau buvo patvirtinti 2012 metais, ypač kalbant apie daugiametę finansinę programą. Čia kartu su komisija mes, Europos parlamentas, užbaigė savo darbą iki termino pabaigos, taigi aš manau, kad uh, tai, kas atrodo vyksta amžinai, tie trilogų, trilogų posėdžiai, kurie truko iki 14 metų kartu su taryba. Tai tuomet mes pamatėme, kad visi procedūriniai žingsniai dar turėjo būti atlikti prieš tvirtinant ir pasirašant partnerystės susitarimus su valstybėmis narėmis. Visą tai dar reikėjo padaryti. Na ir tada galiausiai veiklos programų kūrimas ir jų patvirtinimas ir tada dviejus, trejus metus ir užtrukome, kol galiausiai projektai ir programos galėjo būti pradėti įgyvendinti. Taigi aš dėl to labai pasisakyčiau už penkerių metų laikotarpį, kalbant apie daugiametę finansinę programą. Ypač struktūrinių fondų finansavimo laikotarpis yra aktualus. Turime teisėkros procedūrą, ir kartais e, dėl to užtrunkame, procesas pasidaro ilgesnis ir pagal dabartinę finansų, daugiametę finansų programą, aišku, mums reikia, prireikė septyniarių metų, bet kai kuriams valstybėms narėms ir tų septyniarių metų nepakanka. Europos vystamo bendarbiavimo fondas mes pasisakome, kad jis būtų įtrauktas į ES biudžetą nuo 20 metų, tačiau, aišku, susidurėme ir su ta problema, kad Europos vystamo bendradarbiavimo fondas susijęs susiję su kotonių susitarimu, tačiau kotinių sustarimas e, baigia galioti 20 metais, tai čia turėtų būti specialus fondas numatytas vystomajam bendradarbiavimui su valstybėmis pagal kotonių susitarimą ir tik su tomis šalimis, kurios yra pasirašę susitarimą. Taigi tada kyla klausimas, ar čia kotonių susitarimas nebus pratestas, ar nebus kokios tai finansinės paramos numatyta tam tikslui, ar tiesiog vystomą bedarbiavimo politiką perkelsime į kitą lygį ir taikysime kitokį požiūrį. Aišku, tą irgi reikia paaiškinti, nes tai yra labai svarbus elementas, turint omenyje daugiametę finansinę programą, tai svarbu ir valstybėms narėms ir bendrai kalbant apie ateitį, apie teisinį pagrindą, kalbant apie e, fondo įgyvendinimą ir visos politikos įgyvendinimą, bet kaip sakiau, laiko nėra daug jau dabar. Toliau kalbant apie bendrą klaidų lygį, mes visiškai suprantame, kad ir komisija, ir Europos audito rūmai pažymėjo, kad klaidų lygis ir toliau mažėja. Mes, aišku, daugiau dėmesio skiriame klausimams susijusiems su veiklos rezultatais, tačiau matėme, kad čia yra viena tokia pastaba, būtent, kad Šiais metais komisija kalbėjo apie aišku ar racionalų iš ankstinį finansavimą, kai tuo tarpu anksčiau to nebuvo. Ir mes matėme iš savo patirties, kad tas iš ankstinis finansavimas kaip ir buvo, ten klaidų neįsivėlė, tačiau jeigu įvertintumėme bendras sumas tų visų lėšų, sumas, kurios buvo numatytos iš ankstiniam avansiniam finansavimui, tai jeigu viską sudėtumėme tos skaičius ir palygintumėme su sumomis, tai tuomet pamatytumėme, kad bendras klaidų lygis kaip ir išauga. Taigi, reiktų į tai gal irgi rimčiau pažiūrėti. Nes, kaip sakiau, komisija kalbėjo apie švarų iš ankstinį finansavimą. Tai ką konkrečiai tai reikštų tokiu atveju? Toliau pereikime prie metinių valdymo ir veiklos rezultatų ataskaitų, suvestinių ataskaitų. Jeigu įvertintume įvairių generalinių direktoratų ataskaitas, tai ten 29 25 milijonais išaugo per atitinkamą laikotarpį, pavyzdžiui, žalinimo e, priemonės žemės ūkio sektoriuje čia matome, kad valstybės narės irgi nelabai linkusios įgyvendinti ir įsisavinti tas lėšas toliau sanglaudos politiką. Komisijos nariai, mes žinome, kad čia tikrai yra nemažai iššūkių ir dabartinėje finansinėje programoje 3,7 procento sanglaudos fondams 2,3 procento SF e ir dar atitinkamai užimtumo iniciatyvai. Ir mes žinome, kad visos tos lėšos, visi tie fondai yra labai svarbus augimui ir užimtumui skatinti, ypač kalbant apie jaunus žmonės ES. Situacija tikrai mūsų netenkina. 10 procentų iš ankstesnio laikotarpio. Toliau nauja ta praktika pritaikyta dėl metinių sąskaitų. Aišku, mes galėsime dar apie tai ir ateityje pasikalbėti. Toliau dar yra kitas klausimas, kurį iškėlėte jūs, būtent N plus taisyklė, kaip mes toliau su ją tvarkysimės. Kad būtų galima padaryti šiek tiek daugiau spaudimo įgyvendinimo prasme. Biudžeto generalinis direktoratas dėl nuosavų išteklių tiesioginio, netiesioginio finansinio poveikio yra daug ką nuveikęs Olafas pastebėjo sukčiavimo muitų srityje susijusios su Junktinė karalystė, kalba eina apie 20 milijardų eurų išteklius, kur tikrai skaičius nemažas, tai kaip bus su, tais, su tom įplaukom, kaip bus su valstybių narių įnašais į biudžetą, kokį poveikį tai turės valstybėms narėms, kadangi, žinoma, yra PVM sukčiavimo atvejų ir daug PVM pajamų iš PVM nepatenka į ES biudžetą. Taip pat reikia prisimti ir taks generaliniam direktoratui atsakomybę, reikia vykdyti geresnę kontrolę e, valstybių narių institucijose ir taip pat ir komisija, kalbant apie komisijos biudžeto patikimo patvirtinimą, irgi sakė, kad generaliniai direktoratai gavo patikimumo patvirtinimus, bet gal galėtumėte paaiškinti, kodėl tas bendras patikimų patvirtinimas sukeltų čia jums problemų, ar panašiai, kaip sakė komisija, kokių, apie kokias problemas komplikacijos jūs kalbate. Nes komisija, komisija yra kolegialumo principų, kolegialumo principų dirbant institucija yra atsakinga už visus pokyčius susijusius su biudžeto gyvenimu. Tai kodėl jūs čia vilkinate procesą? Esate kolegiali institucija. Kodėl jums sudėtinga tą, tokį bendrą patikimo patvirtinimą padaryti? Toliau Mes norėtumėme, kad tokie dokumentai būtų paskelbti anksčiau, kaip ir sakėme, toliau komunikatas dėl ES biudžeto apsaugos. Komisija kasmet paskelbia savo komunikatą dėl ES biudžeto apsaugos kuris grindžiamas tuo principu, kuris mums patinka, arba yra pateikiamas pozityvus pavyzdys, arba neigiamas e, pavyzdys konkrečioje valstybėje 2000. 2007-2013 metais buvo finansinių pakoregavimų ir bendra suma sumažėjo. Pastarai, bet me, pastaraisiais metais vėlgi įprasti, įtariam, įprasniai įtariamieji minimi Slovakija, Rumunija, Vengrija ir Čekija. Ar kokiu yra paaiškinimu, kodėl nuolatos kyla problemų tose šalyse, kodėl jų neįmanoma įveikti. Aš žinau, kad toks paaiškinimas yra, tačiau mes turime kažką išgirsti čia ir iš komisijos. Ir būtų labai gerai, jeigu galėtumėme išsiaiškinti tie bendri finansiniai, bendros finansinės korekcijos, kokios buvo 20 metų ir kokį poveikį tai turės naujai praktikai. 10 procentų sulaikoma tų tarpinių mokėjimų. Dėl metinės audit, vidaus audito ataskaitos mes prie jos dar grįšime ir dėl tolesnių veiksmų, kalbant apie 15 metų biudžeto vykdymo patvirtinimą. Tai aš norėčiau labai širdingai padėkoti komisijai už tai, kad jie atsižvelgia į reikalavimus iš ankstesnių metų, kalbant apie įvairius programinius laikotarpius ir išdėstė tuos tikslus. Šešėliniai biudžetai buvo paruošti, ten nebuvo daug problemų, kalbant apie Elgesio kodeksą, uh, kalbant apie e, komisarus, ilgalaikius grinų pinigų srautus ir patikimumo, patikimumo patvirtinimo klausimas bendras visai komisijai, aš apie tai jau kalbėjau. Man atrodo, kad reikia reformuoti daugiametę finansinę programą. Tai yra dar svarbiau dabar nei kada nors anksčiau, kad aiškiai matytumėme finansinės perspektyvas ir uh, prognozes ir tai ypatingai svarbu, turint omenyje tai, ką mes kalbėjome su komisijos narė Georgieva ir su komisijos nariu Mimica apie tai, kalbėsime, būtų labai gerai išsiaiškinti, kiek komisija jau yra padirbėjusi apibrėžiant tą interesų konflikto savoką. Dėkoju pirmininkė. Na, aš tikiuosi, į tuos klausimus gausime atsakymus. Vienas dalykas, apie ką kalbėjo ponas Celer, aš gal norėčiau irgi tai pakomentuoti. Ponas Celeris sakė, kad šiais metais komisija kalbėjo apie šanksnį finansavimą. Ir jis buvo įtrauktas į klaidų lygių paskaičiavimą. Tačiau iš ankstinio finansavimo finansavimas nebuvo įtrauktas į klaidų paskaičiavimą praeitais metais ir kai bandoma išsiaiškinti, ar klaidų lygis mažėja ar didėja, tuomet, aišku, reikia, svar, reikia atsižvelgti į tuos naujus paskaičiavimo metodus. Taigi mūsų išvada būtų šiek tiek kitokia, ypač jeigu palygintumėme tai, kaip auditorumai tai traktavo. Taigi norėsime išklausyti auditorumų atstovų. Uh, uh, Dėkuoju aš tik tą žodį, ponia pirmininkė, gerbėjami komiteto nariai, komisijos atstovai, ponės ir ponai. Tai mes norėčiau atkreipti dėmesį į auditorumų strategiją, kuri buvo patvirtinta birželio 16 metais šiemet ir taigi galioja 18-20 metais. Remsimės keturiais ramščiais. Pirmiausia, bus plėtojamos toliau pat, e, patikimo deklaracijos. Sieksime toliau plėtoti darbą skris auditoriais, kitas ramstis, toliau plėtoti rezultato ataskaitas, būtent atliks audito rūmai ir taip pat sieksime geriau komunikuoti su sintosomis šalimis, visų pirma parlamentu ir taryba. Ir taip pat toliau nuolat keisime ir reformuosime vidaus struktūrą, kad kuo geriau būtų galima užtikrinti gerus rezultatus ataskaitos apie rezultatus yra labai itin svarbus dalykas auditorumams. Rugsėjo gale buvo rengtas seminaras apie tai, authorumo tai, atstovai apie tai kalbėjo ir taip pat rengiamas darbinis dokumentas, aštuntas dokumentas dėl rezultatų ataskaitų ir e, turbūt džiausias iššūkis teism, e, rūmams yra tinkamai tai įvertinti ir laiku įvertinti. Nes kol kas negalime šioktų metų atlikti rezultatų ataskaitos, kol kas galime tik apie 5 metus kalbėti. Nes e, taip pat bus atskirta tam skirta sesija sausio mėnesį. Taip pat ačiū kaip dėmesį į santraukos dokumentą, kuriame aptariamas ES biudžeto rezultatyvumas ir Komisijos narys taip pat minėjo tą bendrąjį tikslą, kad reikia um, užtikrinti priimant sprendimus dėl biudžeto būtų galima siekti rezultatų. Taigi nereikia, kad sistema automatiškai keistų paskirstimus tam tikrus sričių, bet reikia taip pat vis tik galimybės sprendimus remti tinkamas duomenimis, tinkamu laiku. Tai siejasi su turbūt trečiuoju skyriu. Ten yra rekomendacijos, kaip toliau gerinti ataskaitas apie rezultatus. Iš auditorumų pusės jau yra preliminarių pastabų dėl valdymo ir rezultato ataskaitų už šeštus metus. Ir norėčiau tik trumpai paminėti porą sričių, kur ataskaitų apimtis galėtų būti išplėsta. Pirmiausia, reikia sistemiškai įtraukti informaciją e, apie atskiras, atskirams biudžetos rytims kilančius iššūkius ir geriau subalansuoti biudžeto tastas, kad jos aptartų ne tik pozityvius klausimus, bet ir iššūkius. Kitas svarbus dalykas, ką reikėtų paminėti, tai yra tai, kad yra tam tikrų išorinių veiksmų, kurie veikia atskirų politikos ryčių rezultatus. Ta taip pat būtų galima ateitie geriau aiškinti. Mes esame pasirengę bendrauti su komisija. Ir plėtoti toliau į rezultatus orientuotą kultūrą Europoje. Labai dėkoju išdėmesi. Dėkoju, ponas Kozlovs. Dėkoju, ponė pirmininkė, garbėjai komiteto nariai, gerbiamas komisarė Jotinger. Labai trumpai tik norėčiau pristatyti antrąjį skyrių, kurį šiandien rengiame, šiemet parengėme. Pirmiausia, reikėtų sureaguoti ir išreaguoti tai, ką girdėjau komisijos nario Tingerio pristatymė, nes kaip tik šiame skyriuje aptarėme kai kurie svarbus tos jie klausimai. Skyri, antrame skyriuje įtraukta daug daugiau klausimų šiemet, e, nutarėme įtraukti kai kurios dalykus, kurios aktualius klausimus, kurie anksčiau dar nebuvo įtraukiami į auditorumų ataskaitas, būtent šiuo būdu. Nebuvo vertinami iš finansų biudžeto valdymo perspektyvos tai darome svarbių laikų, kai ruošiamasi naujos daugiametės finansinės programos svarstymui. Manome, kad esamoje situacijoje reikia reaguoti visus neišspręstus klausimus, atvirus klausimus, juos reikia aptarti tarpusavyje su komisija, parlamentu, taryba. Ir žinoma, auditorumai taip pat dalyvavo šioje diskusijoje ir įneš savo indėlį. Tad labai trumpai, kasgi šiame traukta į antrą skyrių ir O kalbant apie kitus skyrius, vėliau pateiksime detalesnės informacijos, turbūt kitų metų pradžioje. Pirmiausia, matome, kad labai vėluojama, kalbant apie paskirimus mokėjimams. Esame finansiniam laikotarpyje, taip pat analizavome esamus naudojimus šiuo metu finansinius instrumentus pagal dabartinę programą. Ir raginame vertinti, kokį poveikį turi toks intensyvus jų naudojimas į, iki sekančio periodo. Ypač ten galvoja tai, kad gali būti nenumatytų aplinkybių. Kitas dalykas e, - nepatikti įsipareigojimai. E, manome, kad ir nepagristai dideli, ypač vertinant e, laikotarpio, iki laikotarpio galo. E, kitas dalykas, vertiname ES e, esamą finansinę situaciją ir jos e, pažeidžiamumą, įskant įvairius dalykus ir įsipareigojimus ir tokius dalykus kaip, pavyzdžiui, pensijos bei kitus finansinius įsipareigojimus, kaip, pavyzdžiui, e, naujos garantijos. Ir atkreipiame dar kartą jūsų dėmesį į tai, kad finansiniai instrumentai dažniau, vis dažniau naudojami nepagrindžiant to naudojimo. Taip pat e, prašome skirti tam deramą dėmesį ir ištaisyti šį, šį elementą. Toliau. Taip pat vertiname įsisavinimo problemas nacionaliniu lygiu matome, kad e, tokie cikliniai lėšų gavimo cik, e, periodai iš ES gali neigiamai paveikti kurių valstybių narių makroekonominį e, lygmenį. Kitas klausimas. Biurėtų klausimas jos migracija ir čia vertame taip pat kažkas man pasakęs šis komitetas, apie biudžeto komitetas, iš skaidrumo ir skaidrumo perspektyvos. Reikia taip pat įsiaiškinti, kalbant apie skaidrumą, iki galo įsiaiškinti e, visas audito teisės, tai kad čia audito rūmams, kalbant apie ES biudžeto teisės. Štai čia yra pagrindų dalykai, kurie aptariami šiame skyriuje. Kitas dalykas, vertiname tam tikrus uh, rizikos elementus bei iššūkius. Ir taip pat esame pateikę keletą rekomendacijų, kurias turbūt būtų galima aptarti vėlesniu etapu. Dėkoju. Dėkoju. Taip, dabar tiksime žodį nariams. Pane Jalas Sender. Dėkoju, pirmininkė. Pirmiausia, norėčiau padėkoti komisariu Otingeriui už pristatymą. Taip pat sveikinu pana Zellerio parengus tokį išsame šį dokumento analizę, nepasitiko, dokumentas buvo pateiktas taip vėlai. Kad bebūtų, vis tik gavome pakankamai informacijos, kad jau būtų galima kelti kai kurios klausimus. Taigi, norėčiau užduoti klausimą komisijos nariui. Panas Lenė pristatė komentarus ataskaitai ir čia iš vienos pusės kiek stebina, kad na viena vertus pagaliau reaguojama yra į kai kurias aspektus, apie kuriuos mes jau labai seniai kalbėjome ir prašėme reaguoti. Matome, kad yra pakank, dabar yra pakankamai valios ir noro judėti toliau, numatyti pakankamai investicijų, ir taip pat užtikrinti tai, kad išlaidos esančios biudžete būtų pakankamai aiškiai paaiškinamos piliečiams. Tačiau taip pat yra ir tam tikrų neiškumų, kurie kyla iš to, kad e, panašu, jog komisija savividinė sistema daro šiek tiek kitokias išvadas, taip galima sakyti. Tarsi nesutampa iki galo auditorumų kai kurios išvados ir kai kurios komisijos išvados. Na, taip, galima suprasti, kad dabar yra prinamasis laikotarpis ir abi institucijos remiasi kiek, kiek kitokiamis metodologijomis, taip pat vertina kiek kitus laikotarpius. Tad kyla klausimas, kurį norėčiau užduoti komisarį Otingeriui. Kaip komisija mano, kad būtų galima suderinti, gerai prasme, suderinti metodologijas, vertinamus laikotarpius. Mm galima numatyti geresnį bendarbiavimą tarp komisijos ir auditorumų. Ir e, galbūt kitą met bus galima išvengti tokios situacijos ir išvengti to, tų neiškumų. Nes dabar atrodo, kad yra štai pateikiami, pateikiami du tarsi skirtingi išvadų, išvadų grupės dvi skirtingos. Rezultatai tarsi skiriasi ataskaitų. Toliau kitas dalykas. per praeis metus ir šios metus buvo nustatyta sukčiavimo atveju, jungtinė karalystėje, susijusiu su nuosavais ištekliais. Mes jau šiame komitete apie tai esame kalbėję labai seniai, mes seniai spėjame, kad gali būti sukčiavimo e, būtent nuosavų išteklių srityje. Ir dabar matome, kad štai yra toks atvejis ir matome, kad esame, esate labai surūpinę dėl to, Kalbama taip pat apie e, tai, kad viršėjamas 1 procento slengstis. Kyla klausimas tuomet, kaip bus galima kovoti su pačiu sukčiavimu, su šia problema. Ir kitas dalykas, kaip jūs planuojate stabdyti tolesnį sukčiavimo galimybės. Ir ne tik tik listėje, Reikia kalbėti apie kitus uostus, didžiuosius Europos uostus. Muitinių atstovai yra kalbėję apie Hamburgo uostą, tačiau yra Valencijos, kiti dideli uostai, pažiūrėjau, Ispanijoje. Tad kiek muitinės e, gali susidoroti ir užkardyti sukčiavimo atvejus? Toliau. Buvo siekiama didinti projektų matomumą. Komisija ypač dėjo daug pastangų, ypač Europos semestro kontekste, taip pat kalbant apie išorinį bendradarbiavimą, kiti taip pat siejasi su bendradarbiavimu su JAV. Tačiau panašu, kad nusistovėjo tam tikrą situaciją na, buvo pradėtas e, kabinti plakatai apie ES lėšų naudojimą, visi prie to tarsi priprato. Tik kėl klausimas, jeigu mes vis labiau orientuojamės į rezultatus, tai kėl klausimas, kaip užtikrinti tų rezultatų desnį matomumą. Mūsų komitete tenkina jūsų siūlomi, jūs pristatyti rezultatai, tačiau reikėtų formalizuoti tą kažkaip pristatymą, pateikimą numatyti geresnį. Būtų dar iškiau, ar pinigai gerai ar negerai leidžiami. Toliau. Esate nekartą kalbėję apie tai, kas ir mums kelia daug nerimo. Tai yra apie tai, kad reikia ruoštis e, kitai daugiametiai finansiniai programai. Ir buvo taip pat kalbama apie vėlavimus, buvo kalbama apie 13 metų vėlavimus, o dabar 17 metai atėjo yra. Tad, na, reikia geriau suprasti, kodėl kodėl ir kaip vyksta tokie vėlavimai, kodėl yra taip vėluojama įgyvendinti biudžetą, ypač ES biudžetą, ypač kofinansavimo srityje. Nes, na, per tos metus buvo įvairių aiškinimų. Buvo kalbėta apie krizę, apie kažkoks atskirus atvejus, apie tam tikrus istorinės aplinkybės, galbūt apie tam tikrą mm, e, galbūt piktavaliai iš valstybių narių pusių, kad, kad jos tuos tas lėšas, kurios skiriamos iš Europos, e, naudo ne visai tiksliai pagal paskirtį, jos toms lėšomis paremia galbūt kai kurias savo problemiškas rytis. Tad iš čia atsiranda tam tikrų o, problemų. Tad kila klausimas, kaip jūs klasifikuojate visus tos vėlavimo atvejus ir kaip tai vertinti, kaip su to kovoti. Na, mes turbūt suprantame, kur yra tos giluminės priežastys, bet vis tik reikia daugiau informacijos, nes atrodo, kad nesame iki galo gerai pasiruošę atinančiam programos periodui, nes tada gerai žinome. Dėkoju. Toliau kolega Štas. Ik heb eigenlijk uh, vier, vier vraagjes of, of vier onderwerpjes. Dat... Dėkoju. Turiu uh, keturias, keturis klausimus ar keturis aspektus norėčiau paliesti. 239 milijardai eurų. Tai yra vėluojami, vėluojama sumokėti tas lėšas. Jeigu dabar pagalvotume um, apie piliečius ir jų interesus, apie ES biudžetą, į mūsų e, įsipareigojimus, 239 milijardai eurų vis dėlto tai yra didelė suma. Tai yra daugiau negu ES metinis biudžetas, tad turime skambinti alarmo pavojaus varpais. Turime spręsti tą, tą, tą problemą vis dėlto. Ar e, turime. E, ramiai atsipūsti, kad nieko baisaus. Toliau e, valdymo veiklos rezultatų ataskaita 82 puslapis. Čia kalbama apie, čia kalba sukasi apie tam tikras išlygas e, kairės pusės grafoje ir ten kalbama apie 35,3 milijardų e, eurų, tai yra virš 66 procentų, tai irgi didelė suma, 82 puslapyje e, kairėje, atsiprašau, dešinėje grafoje e, minima suma 1,6 milijardai eurų. Tad jeigu palygintume 1,6 milijardų su 36,3 milijardais eurų, jeigu palygintume tos, tos dvi grafas, tai galim suprasti, koks e, yra galimas klaidų lygmuo. Ir E, jeigu pažvelgtume į e, auditorumų ataskaitą, žemės ūkio sektorių, e, į gražinimų grafą, tai čia klaidų lygis yra 1,7 Tai yra 82 puslapis. Komet matau visus šitos duomenis, tai aš manau, kad e, klaidų bendras lygis yra 4,5 procento. Ir e, kaip galima būtų tai pakomentuoti ir kaip paaiškintumėte. Dabar politiniu požiūriu visiems mums iškyla e, nerimo, dėl migracijos srautų, dėl pabėgėlių ir visi suprantame, kad turime daryti tam tikrus e, sprendimus dėl sienų apsaugos ir kad turime taikyti tam tikrus e, mechanizmus. Turime taip pat patikos fondą Afrikos valstybėms, prašėme valstybių narių, kad jos uh, mokėtų įmokas į tą fondą, čia kalba sukasi apie vystomą į bendradarbiavimą. Didelė dalis tų lėšų yra naudojamos e, sienų apsaugai, taip pat sienos apsaugos pareigūnų mokymams, tokiuose valstybėse kaip Libija, pavyzdžiui. Aš e, galvoju, apie tai, iš kur daugiausiai pas mus atvyksta migrantai ar pabėgėliai iš tų valstybių, kuriuose yra karas ar konfliktai, tačiau taip pat iš tų valstybių, kurios gyvena labai skurdžiai, jie ieško geresnio gyvenimo Europoje. Ir galvojant apie šitų reiškinių priežastis, tai e, pri, turime prieiti išvados, kad yra tam tikro nenuseklumo mūsų politiniuose sprendimuose. E, B, BŽUP, e, prekybos politika ir visumasis bendradarbiavimas. E, visumam bendradarbiavimui skiriamos tam tikros lėšos, tačiau jos yra paimamos iš e, žemės ūkio bendros politikos. Pavyzdžiui, pieno sektoriuje yra pieno perprodukcija, pienas yra sandėliuojamas, per daug pieno miltelių yra ir mes turime atsikratyti to e, perviršio ir žiūrint per ekonominę prizmę e, į mūsų santykius su e, Afrikos valstybėmis mes galėtume eksportuoti tuos pieno miltelius, pavyzdžiui, į Nigeriją. Nes E, porcija tų pieno miltelių, litras tų pieno miltelių kainuotų tris kartus mažiau ten ir turime į tai taip pat e, atsižvelgti ir turėti tai omenyje, kuomet kalbame apie pridėtąją europinę e, vertę. Ir paskutinis aspektas, ponė komisijos nary. Olafo generalinis direktorius pateikė pasiūlymą šiandien. Tad dėl šitų dalykų Žinom, kad minėtas e, pareigūnas, kuris yra ne atleidžiamas iš komisijos, bet kuris bus skiriamas kaip e, biudžeto generalinio dekretorato konsultantas, nepaisant to, kad jo darbo vieta dabar bus Italijoje. E, galbūt galbūt buvo pakankamų priežasčių, kad viskas būtų daroma taip. Italija mokės jam e, atlyginimą, galbūt e, Europos biudžetas taip sutaupys pinigų. Bet mano klausimas yra toks, ponas Kessler, jeigu dabar dirbs Italijoje, e, jisai, pavyzdžiui, galbūt priims tam tikrų sprendimų dėl muitinės Italijoje veiklos, kurios, kurie bus palankus Italijai, tačiau galbūt uh, E, jeigu tie sprendimai bus nepalankus Europos Sąjungai, tai ką tada Europos komisija darys? Tai gali būti interesų konfliktas. Ir toks pareigūnas dirbantis Italijos institucijoje gali priimti tokį pobūdžio sprendimą ir tuomet gali iškilti minėtų e, problemų. Pone Labajova. Ačiū, ponė pirmininkė, komisijos nariai Jūs daug e, pateikėte idėjų apmąstymui savo pasakymę, bet aš dabar norėčiau gal pozityviau pakalbėti ir gal neužduosiu tiek daug klausimų. Aš pirmiausia norėčiau Jums padėkoti už testinius veiksmus po 15 metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo. Džiaugiuosi, kad Jūs pabrėžėte tai, kad biudžeto įvykdymo patvirtinimas yra testinis procesas, kuris suteikia galimybę mokytis iš praeities, pagerinti ES lėšų panaudojimą ateityje. Mes, aš manau, visi taip turėtumėme vertinti kitų metų biudžeto vykdymo patvirtinimą. Man atrodo, kad dažniausiai čia yra žmogiškosios klaidos, kurios pasitaiko, o ne struktūrinės problemos. Ir kalbant apie žmonių, žmogiškasis klaidas, tai čia reikia ir orientyrų, ir reikia pasimokyti iš tų klaidų. Tai yra žmogiška. Ir norėčiau paprašyti jūsų pasimokyti iš tų klaidų, kurios pasitaiko. Aš norėčiau padėkoti Jums už tai, kad Jūs, jūs ir toliau einate šiuo keliu ir labai džiaugiuosi matydama, kad ir toliau vyksta supaprastinimo procedūra, ne tik kalbant apie finansų reglamento siūlomą peržiūrą, bet ir apie horizontas 2020, kur tikrai galima labai gerai apčiuopti supaprastinimo rezultatus. Ir dar kartą norėčiau pabrėžti veiklos rezultatus nes labai svarbu, kad piliečiai suinteresuoti asmenys geriau suprastų tikslus ir ES biudžeto poveikį. Kaip rodo pastarieji įvykiai, informuojant piliečius, interesuotus atmenys apie ES pasiekimus, gauname puikių rezultatų. Tai yra ypatingai aktualu dabar informuoti apie ES biudžetą ir politiką. Visą tai jų grindžiama piliečių pasitikėjimu. Taigi norėčiau jūsų paprašyti taip pat audito rūmų atstovų paprašyti padėti kiek įmanoma šioje srityje. Ir dar, man atrodo, kad yra reikalinga užtikrinti programinio ciklo stabilumą ir investicijų prognozojamumą. Tai nėra vien tik tai susijęs su kitos daugiametės finansinės programos laikotarpiu ir trukme, bet taip pat ir pridinės vertės elementais viena, vertu, viena vertus ir regionų savivaldybių požiūrių siekiant uh, sukurti apčiuopiamus rezultatus piliečiams. Ir aš manau, kad dar čia reikia nuveikti nemažai darbų. Turiu vieną klausimą jums. Be jokios abejonės geriau yra užkirsti kelią problemoms proaktyviai, o netaisyti klaidas po to, kai jos jau padaromos. Ex ante sąlygos plačiau yra naudojamos per šį finansinį laikotarpį, nei buvo anksčiau. Kaip jūs vertintumėte ex ante sąlygas? Ar jų pritaikymą reiktų išplėsti, perinant į kitą daugiametę finansinę programą? Kokios yra pagrindinės problemos, kurios buvo identifikuotos naudojant ex ante sąlygas iki 2016 metų? Ačiū Jums ir tikimės, kad e, judėsime į priekį. Visi kartu. Ačiū. Dėkoju. Aš ir pati užsirašiau kalbėtojų sąrašą. Norėčiau pratesti tai, ką sakė ponas Tas. Olafo generalinis direktorius buvo atsakingas už Italijos muitinės darbą ir dabar tapo tos institucijos vadovu. Tai man kyla klausimas, ar galime patikinti, užtikrinti, kad visas tas Olafo darbas Italijoje buvo atliekamas teisingai, taip kaip turėjo būti atliekamas. 2010 metais buvo straipsnių žiniasklaidoj, kur buvo rašoma apie tai, kas vyksta Triento. Triento regione. Tai dabar Taigi sudėtinga dabar tvarkyti su tokia situacija, nes niekas tiksliai ir nežino, ką daro Olafas. Taigi labai sudėtinga taiksyti su tuo, kad generalinis direktorius, kuris dirba komisijoje, dabar dirbs Italijoje. Tokio precedento anksčiau aš nežinau bent jau, kad būtų pasitaikę. Taigi turiu klausimą su to susijusi norėčiau jūsų paklausti, kuomet generalinis direktorius tapo tokiu jau ilgalaikiu valstybės tarnautoju. Mes turime tam tikrą procedūrą, kai galima, pažiūrėjau, pasamdyti darbuotoją laikinai. 2011 metais taip nutiko, o po to Ir pradžiai jis nebuvo visapusiškas valstybės tarnautojas pilnu etatu, o po to 15 metais mums pasakė, kad jis jau tapo pilnu etatu valstybės tarnautojas. Ir apie tai niekas su mumis nesikalbėjo, tai man dar čia daugiau klaustukų iškilo dėl visos tos situacijos. Taigi, Olafo direktoriaus nepriklausomumas būtinas, jis turi būti visiškai nepriklausomas mes čia turime generalinių direktorių, kurie paskirti yra iki gyvos galvos. Taigi mes galbūt būtumėme kur kas griežčiau apie tai kalbėję. Ir turiu dar vieną klausimą dėl pensijų 3,4 milijardo eurų išaugo pensijų fondas. Ir Man atrodo, kad komisija čia tikrai atliko reikiamus paskaičiavimus dėl to, kokį poveikį tai turės biudžetui. Ir aš norėčiau sužinoti, ar yra kokių tai planų su tuo susijusių, ar tie skaičiai ir toliau auks ir niekas nebus dėl to daroma. Ačiū. Ačiū, ponė Vizer, už pateiktą ataskaitą. Jūs mane šiek tiek nustebinote. Aš labai su dideliu susidomėjimu skaičiau jūsų ataskaitą apie informacinių technologijų auditus atliktus. Ir man labai įdomu būtų išsiaiškinti bendrai, kur jūsų manimų mes galėtumėme daugiau investuoti. Kalbant apie informacinės technologijas komisijoje, ABEC sistema biudžeto generalinėme direktorėte, ji buvo panalizuota, būtų labai svarbu man suprasti, kur čia yra ta glūdė esminė problema, aš neturėjau galimybės to išsiaiškinti, bet yra dar vienas svarbus dalykas. Komandiruoti. Kita, kitas klausimas komandiruotų darbuotojų dirbančių komisijoje. Uh, norėčiau sužinoti, ar jie gauna prieimą prie ABAC sistemos. Šiek tiek mane stebina ta situacija, nes sistema labai jautri, ten yra daug jautrios informacijos. Tai gal galėtumėte mums pasakyti, kokias padarėte išvadas dėl tos e, situacijos ir kodėl taip ilgai jums užtruko išspręsti šią labai svarbią problemą. Taigi tiek buvo norinčių pasisakyti, dabar žodis komisijos nariui. Prašau. Dėkuoju, ponė pirmininkė, ponės ir ponai, parlamento nariai. Mes išklausėme ir pasižymėjome jūsų visus e, klausimus ir komentarus. Ateinančiomis dienomis mes atsakysime jūsų klausimus, nes kai kurie jūsų klausimai yra susiję su kitais komisijos nariais ir jų prerogatyvomis. Tad aš e, atsakysiu raštu, atsiųsiu jums E, daugiau medžiagos ir e, pateiksiu konkrečių duomenų dėl dydžių, procentų ir konkrečių e, skaičių. Ir tuomet galėsime palyginti jūsų apskaičiavimus ir mūsų turimus duomenis. Bet visą tai, kas yra susiję su klaidų lygmeniu ir klaidų lygmens palyginimus tais ar kitais metais, tai per ateinančias dienas ir savaitės aš jums pateiksiu konkrečių e, atsakymų raštu. Kalbant apie komisijos darbuotojus, mes dirbame remdamėsi e, statutu, kuris buvo priimtas 13 metais. Aš sakau labai aiškiai, aš nesu patenkintas šituo dokumentu. Mes turime labai daug e, laik, pagal laikinas darbo sutartis dirbančių darbuotojų. Ir šį klausimą aš numatau spręsti kartu su taryba, bet kol kas mes turime laikytis e, penktos dalies. Tad yra e, laikinas darbo sutartis turintys darbuotojai ir yra. Pagal sutartis dirbantis e, darbuotojai, kurie, kurių profesinės kategorijos papildo uh, viena kitą, tačiau man susidaro įspūdis, kad tokių darbuotojų skaičius tampa įprastų dalykų. Tuo tarpu taip nėra, pavyzdžiui, nacionalinių lygmenių ministerijose ar kitose žinybose. Taryba 13 metais priėmė sprendimą mažinti Europos institucijų personalą 5 procentais ir, ir mažinti atlyginimus, o tai reiškia, kad tomis sąlygomis mes nebegalime atlikti savo darbo deramai. Aš norėčiau sumažinti e, terminuotas darbo sutartis turinčių darbuotojų skaičių. Ir e, sumažinti tų darbuotojų skaičių, kuriems yra pavesta dirbti tik tai techninį darbą. Žinau, kad Luksemburgė, pavyzdžiui, yra daug informatikos e, specialistų, darbuotojų, kurie yra samdomi metams ar pusmečių ir paskui jie išeina dirbti kitur. Ir tuo būdu jūsų kopta patirtis paskui būna naudinga kažkokioms kit, kitoms struktūroms. Tuo tarpu, e, jeigu mes e, turėtume daugiau nulatinių darbuotojų, e, mums būtų geriau. Ir mes nesame konkurencingi palyginus su privačiu sektoriumi, su Schneider Industries pavyzdžiui. Aš manau, kad komisija turėtų būti patrauklus darbdavys E, nuolatiniams darbuotojams. Jeigu pagal penktąją rubriką bus e, toliau naikinami nuolatinių darbuotojų postai parlamente ar komisijoje, tai yra neprimtina. Aš žinau, kad dėl breksito padėtis komplikuojasi ir mes grįšime prie šitų dalykų, kuomet diskutuosime apie e, DFP Toliau etikos kodeksas. Mano pirmininkas pranešė apie šį kodeksą, kalbėdamas apie ES padėtį Strasbūrė. Tas kodeksas greitai įsigalios. Aš e, manau, kad e, etikos, e, etikos kodeksas turėtų numatyti tam tikrus apribojimus komisijos nariams dirbant tam tikrą darbą, užsimant tam tikrą veiklą. Aš niekur kitur to nemačiau. Yra numatytos specialios nuostatos taikomas vien tik tai Europos komisijai. Pavyzdžiui, Europos komisijos pirmininkas negali niekur dirbti trejus metus po to, kai baigėsi jo kadencija komisijoje. Jeigu taip iš tikrųjų bus, tai į e, komisijos e, postą nebus kandidatų esančių sąrašo pradžioje. Aš norėčiau jūsų kaip parlamento narių paprašyti įsivaizduoti, kaip praktiškai galėtų būti taikomas tokios etikos kodekso e, nuostatos ir kokių tai pasiekmių, pavyzdžiui, turėtų čia e, parlamente. Mes turėtume uh, Taip pat apie tai kalbėti, jau mes diskutuosime apie kitą DFP ir aš manau, kad audito rūmai taip pat neturėtų e, pateikti savo nuomonės po to, o turėtų pateikti ją prieš e, prasidedant tam procesui. Tad aš manau, kad iš tikrųjų tas laikotarpis iki kitos DFP bus labai svarbus mums šiais požiūriais. Pone pirmininkė, jūs padėtėte labai svarbų aspektą. E, mes turime 13 naujų valstybių narių po 2004 e, metų. Dabar matome, kad e, vis daugiau žmonių, vis daugiau darbuotojų išeina į pensiją. Ir tai reiškia papildomą naštą mūsų biudžetui. Kai kuriuose administracinėse struktūrose yra e, sudaromi atidėjimų fondai, numatant būsimus e, išėjimus į pensiją. Taryba nuolat atsisakė e, patvirtinti tokių fondų kūrimą. O čia kalba sukasi apie valstybių narių įmokas, todėl aš norėčiau jūsų paklausti, kaip Europos parlamento narių, ar jūs nebūtumėte pasirengę kitos daugiametės e, finansinės programos plotmėje numatyti tam tikrą pensijų ramsti, kuris galėtų generuoti palūkanas ir kurį galėtume naudoti finansuoti busimuosiams pensijoms, kalbant apie mokėjimų vėlavimą. Žinau, kad e, biudžeto komitetas ir kont komitetas yra sunerime dėl šitų problemų. 15 ir 16 metais ypač skaudžiai iškyla tos problemos, tačiau e, E, programavimas prasidėjo 13, 14 metais, o sprendimas buvo priimtas 13 metais, tad 14 metai buvo prarasti metai ir pagreitis yra pasiekiamas tik tai dabar. Kai kurios e, valstybės ar regionai, pavyzdžiui, Vokietijos kai kurie e, regionai dar nebaigė kompetentingų institucijų skirimo ir dar nėra E, pradėjusios veikti informatinės programos, tad e, ne visur dar yra pasibaigęs tas procesas ir aš negaliu to logiškai paaiškinti. Mes visi esam ES valstybės, piliečiai Europos ir piliečiai turėtų berstis į savo valstybių ministerijų duris ir klausti, kodėl dar nepaskirti tokie ir tokie pareigūnai ar struktūros ir, ir dėl kokių priežasčių taip yra. Problema yra ta, jog ES turi remtis, nuo, valst, remtis valstybių narių konstruktyvę laikyseną ES priklauso nuo valstybių narių geros valios. Ir kartais, aišku, mums čia sekasi, o kartais ne. Esame kalbėję apie 17 metų e, finansinių biudžeto vykdymo patvirtinimą, bet tuo pat metu mes matome, kad e, regioninių lygmenių dar iškyla visokių nesklandumų ir galime vėl atsidurti tokioje padėtyje, kaip pavyzdžiui, 13 e, metais. Iš dalies viskas priklauso nuo mūsų ir, ir nuo jūsų. Mes e, turime reformuoti BŽUP, kalbame apie pieno produktų eksportą iš ES į Afriką, apie e, ES tam tikrų produktų paramą e, per eksportą. E, Europos komisija gruodžio mėnesį paskelbs komunikatą, kur pateik savo apmąstymus apie laikotarpį po 20 metų ir ten bus kalbama apie paramą BŽUP. Ir e, ten taip pat bus kalbama apie paramą eksportui ir žemės ūkio produktams. Bet mes, aišku, su parlamentu dar turėsime progos aptarti šitos klausimus vėliau. Dabar pereinu prie pono Kessler atvejo, generalinio direktoriaus Kessler. Aš nesu naivus, bet iš dalies jaučiuosi atsakingas už tai, todėl kad jisai pradėjo dirbti Olafo generaliniu direktoriumi 2009 metais. Tuo metu aš dar nedirbau komisijoje, aš dar dirbau Bad Württembergo žemėje, tačiau e, pas, tas paskirimas į tą postą buvo paskelbtas parlamento ir tarybos. Aš šiek tiek vėliau pradėjau dirbti e, komisijoje, tačiau kai kurie iš jūsų jau dirbo čia tuo metu. E, taryba ir parlamentas gavo informaciją apie paskirimą į tą generalinio direktoriaus postą ir tai buvo paskelbta oficialiame leidinėje ir e, Ten buvo informacija, kad tas postas buvo numatytas septyneriems metams vienai kadencijai be pratesimo, tačiau tuo metu, siekiant tą postą padaryti patrauklesnį, buvo numatyta, kad po tų septyniarių metų darbo Olafe generalinis direktorius galėtų tapti ES tarnautojų kitur išlaikydamas uh, e, tokį patrangą. Ir tuomet Giovanni Kessler buvo, Giovanni Kessler kandidatūra buvo e, parinkta, jam buvo skirtas e, AD15 rangas, paskui jisai e, buvo pakeltas į AD16 rangų, rangą. Čia neišimtis, tokios pat taisyklės taikomas ir parlamento tarnautojams. Tuo būdu jisai tapo, būdamas 61 metų, tarnautojų turinčių AD16 rangą. Paskui buvo paskelbta informacija apie jo pasiekėjo įdarbinimą tame e, poste ir naujajame skelbime jau buvo atsižvelgta į prieš tai sukauptą patirtį, tad busimasis generalinis direktorius ar busimoji generalinė direktorė, kurią parinksime e, sausio mėnesį, po to, kai turėsime e, e, trumpą į kandidatų sąrašą. Tuomet naujasis direktorius ar naujoji direktorė dirbs tą darbą septynerius metus ir negaus ES institucijų tarnautojo statuso. Tai yra ir privalumas, ir trūkumas, nes jeigu man būtų 40 metų, aš nesiekčiau tokio posto, pavyzdžiui, asmeniškai. Tad kas bus kandidatai? Tai yra e, žmonės, kuriems bus maždaug apie 58 metus, 61 minus 7. Matysime, kas yra tie kandidatai, bu, bus jų atrankos e, procesas, o paskui, e, tą žodį tars Olafo konsultacinis komitetas šituo klausimu, bet bet kuriuo atveju mes neturėtume visko suplakti į vieną ir sakyti visokiausių e, dalykų netikrų apie Kesslerį. E, vyriausybės yra demokratiškai išrinktos ir visos vyriausybės e, E, sutarė dėl pono Keslerio kaip geriausio kandidato paskirimo ir Italija pati pasirinko jo kandidatūrą e, kaip, kaip, kaip muitinių vadovo kandidatūrą. Tad e, e, aš manau, kad čia mano vaidmuo buvo visiškai nesvarbus. Italijos vyriausybė pasakė, kad nori Keslerio į tą postą. Mes pasakėme taip, mes galime jį e, komandiruoti, tačiau tam turi būti taikoma tam tikra procedūra, tam, tam tikra numatyta tvarka. Ponas Ketleris buvo e, informuotas, kad jisai gali e, baigti savo darbą komisijoje ir e, spalio 17 dieną jisai e, kaip tik tai ir padarys. Mūsų pozicija buvo neutrali. Mes nedarme jokio spaudimo e, Italijos ministerija priėmė tokį sprendimą, koks jie atrodė geriausias, kaip kad e, tokius sprendimus priima ir kitos valstybės. E, tai buvo jo paskirimas prieš tai buvo bendras institucijų ir, ir valstybių paskirimas. Ponas Kessler nuo kovo pirmos dienos 18 metų būtų buvęs antraip pareigūnas turintis AD16 rangą Europos komisijoje, jisai galėjo dirbti pirmos klasės konsultatu ir galėjo būti finansuojamas iš ES biudžeto. Jis turėjo teisę dirbti tokį darbą. Jeigu jis nebūtų buvęs paskirtas Italijoje, bet po dešimties metų jis neturės jokių pensijos teisių, po septynių metų taip pat. Tad aš manau, kad jisai nebuvo pasirengęs e, anksčiau išeiti į pensiją ar apskritai nebedirbti. Tai e, ką jis turėjo daryti? Juk yra Europos parlamento narių, kurie dalyvauja rinkimuose, kad gautų papildomai penkeris kadencijos metus, kad galėtų užsidirbti pensiją. Tai čia yra normalu. E, Ponas Kessleris taip pat pasirinko teisę būti tarnautoju, bet nebedirbti Olafe. Jisai padarė tokį pasirinkimą ir dabar jisai vadovaus Italijos muitiniai. Ir jo atlyginimo skirtumas ten ir čia yra labai nežymus. Keletas šimtų eurų. 90 procentų, daugiau negu 90 procentų jų atlyginimą mokės Italija, Roma, mažiau negu 10 procentų mokės Europos e, Sąjunga, mes, Europos komisija. Aš manau, kad tai tikrai nėra koks nors skandalas. Tačiau yra taip pat kitas aspektas, techninis aspektas. E, e, muitinės E, yra nacionalinės, tačiau jos taip pat priklauso ir Europos Sąjungai. Ir mes turime laikytis e, muitiniam taikomų teisės aktų. Muitinės generuoja 12-13 milijardų eurų, tai yra mūsų biudžeto įplaukos, tai garantuoja e, E, nacionalinės valstybės, Vokietija, Italija ir visas kitas. Tad e, ar mes turime pasitikėti ar nepasitikėti mūsų muitinės institucijomis. Aš manau, kad turime pasitikėti, jeigu bus konstatuota, kad yra tam tikrų piknaudžiavimų ar pažeidimų, sakykime, jungtinėje karalystėje, tai tuomet e, mes turėsime imtis veiksmų jeigu bus toks reikalas, jeigu bus sukčiavimo, korupcijos, piknaudžiavimo, mes galime veikti tik tuo met, kai konstatuojame, kad yra tokių pažeidimų. Jeigu jų nėra, mes veikti nelabai galime. Aš manau, kad Italijos administracinės institucijos dirba jau, jau senai e, toje srityje ir nebuvo pagrindo kol kas jomis nepasitikėti, jeigu generalinis uh, direktorius Kessleris dabar dirbs e, Italijoje, ar tuomet mes galime daryti iš, išvadą, kad jisai paliko Olafą tik tai tam, kad e, e, Italijoje jisai gavo šiltą vietą, aš nemanau, kad iš tikrųjų taip yra. Jeigu jūs čia matote kokią nors problemą, tai galime apie tai kalbėti, bet e, e spalio 16 dieną jisai pradeda savo darbą. E, jo pareiga bus taikyti ES teisę, kad būtų um, renkami muitai ir e, jisai bus atsakingas už šios ryties įplaukas ES e, biudžetą. Italijos e, ministerija e, kontroliuos jo darbą, Italijos rinkėjai taip pat turės teisę kontroliuoti jo darbą. E, būtent taip viskas e, ir bus. Ir aš manau, kad mes galim reaguoti tuomet, kai yra problemų, bet negalim reaguoti iš anksto. Dėkoju. Mes tiesiog sakome, kad tiesiog tokia čia yra išimtis dabar gavosi, nes paprastai na, kyla tiesiog klausimas, kodėl jam buvo pasiūlyta ši vieta, šis darbas išskirtinai, nes čia labai daug neskaidrumo kalbant apie Olafą, o jis iš dalies už tai yra atsakingas. Taigi niekas nekalbėjo apie atsistatydinimą, buvo kalbama apie komandiravimą ir mes visuomet labai atidžiai vertiname tokius klausimus. Es ist natürlich, es ist natürlich die Abordnung gemeint. Wir Secondment, es ist eine Abordnung. Ja, ja. Komandiravimas. Mes kalbame apie komandiravimą. Abordnung im, Dienst, im Dienste des, des Servers. Neatsistatydinimą, nors tai iš dalies yra atsistatydinimas. Tiesiog čia yra europinių interesų klausimo, klausimas dėl dar kyla, taigi tikrai tokį klausimą kelti reikia. Ir mes ram, labai ramiai vertiname situaciją be emocijų, toliau gilinsimės ir aš norėčiau gauti vidinės informacijos apie jo paskirimą. Jūs darėte nuorodą informaciją, kurioje yra 99 straipsnėje, ketvirtoje finansinio reglamento ataskaitoje. Ši ataskaita, kaip žinia, kaip sakė ir komisijos narys Jotingeris, yra pateikiama kasmet komisijai pagal biudžeto vykdymo patvirtinimo procedūrą ir tai yra tolesni įrodymai, kad komisija yra pasiryžusi siekti skaidrumo ir atskaitomybės. Remiantis tuo darbu, kurį atlieka vidaus audito tarnyba. Europos komisija tokiu būdu pateikia skaidriai ir atvirai informacijos apie audito rezultatus, rekomendacijas ir veiksmus, kuriuos siūloma įgyvendinti. Jūs kalbėjote apie informacinių technologijų sistemas, bendrai mūsų informacinių technologijų auditus 16 metais Europos komisijoje. Taip pat jūs kėlėte konkretų klausimą dėl biudžeto generalinio direktorato, ABAC sistemos ir taip pat kalbėjote apie intramurals. Detali informacija ją galite surasti bendroje ataskaitoje nuo 10-11 puslapiuose, kur kalbama apie informacinės technologijas ir komisijos personalą. Čia 86 iki 92 puslapiuose apie tai kalbama. Jūs prašėte apie apibendrinimo, tai galiu tik tai pasakyti, kad tobulinti įvairių įvairius informacinių technologijų veiklos aspektus galima, įmanoma ir norėčiau pabrėžti, kad mes į, įvertinome riziką, bet neturime jokių įrodymų, kad buvo sukčiaujama arba, arba prarastos lėšos. Tos rizikos, kurias reikia spręsti, egzistuoja, bet labai svarbu, kad kalbant apie rekomendacijas, kurias pateikė vidaus auditas, tam pritarė generaliniai direktoratai ir dabar mes įgyvendiname reikiamus veiksmus. Ir jokie veiksmai kol kas nėra susiję konkrečiai su informacinėmis technologi technologijomis. Dėl ABAK čia yra du klausimai. Dėl detalių tai 82 puslapyje, 83 puslapiuose e, dokumento galite apie tai pasiskaityti. Ten kalbama apie e, intervencinės procedūras vykdomas rankiniu būdu ir kalbama apie tam tikrą veiklą, kurią būtų galima įvykdyti pagal saugesnius parametrus. Čia pirmasis būtų elementas, antrasis elementas yra tai, kad per daug kontrolės buvo daroma, kalbant apie privilegiuotus sąskaitų vartotojus ir čia tokiu būdu uh, kalbama apie rankinės intervencijas ir čia tam tikros privilegijos yra numatomos ir kartais gal tai viršė geros praktikos pavyzdžius, kurie yra nurodomi, kai yra parduodama programinė įranga. Tiems rezultatams pridarė biudžeto generalinis direktoratas, o rekomendacijoms irgi buvo pritarta, veiksmų planas dabar yra įgyvendinamas. Tai čia tikrai nebuvo jokios įtakos sąskaitų patikimumui, ar buvo dėl to prarastos kokios tai lėšos, ar buvo nustatyti sukčiavimo atvejai. Kalbant apie intramurals, detalių galite rasti 90 komisijos darbinio dokumento puslapiuose. Čia yra du klausimai. Pirmiausia, tai, kad trūksta tam tikros sistemos, kaip yra naudojami tie intramurals ir taip pat yra problemų dėl veiklos rezultatų ar vertingai panaudotos lėšos, kai kalba eina apie labai konkrečias sutartis. Čia vėlgi generaliniai direktoratai, kurie už tai atsakingi yra, pritarė rekomendacijoms ir dabar įgyvendina veiksmus tam, kad situacija pagerėtų. Tikiuosi, kad paaiškinau situaciją ir atsakiau jūsų klausimus, ponė pirmininkė. Ačiū už tai. Jeigu nebūčiau pasiskaičius anksčiau, nieko nebūčiau supratusi, bet klausiau, kiek tų intro murals darbuotojų yra, kurie gauna prieigą prie sistemų. Negaliu dabar pateikti konkrečios informacijos, neturiu jos, raštu pateiksiu vėliau. Ačiū. Salafranka. Gracias, señora presidenta. En primer lugar, eh, quisiera disculparme por haberme tenido que ausentar de la reunión. Dėkoju. Aš mm, norėčiau atsiprašyti, kad šiek tiek vėliau prisijungiau dėl to, kad Ispanijoje dabar labai sudėtinga situacija. Tai viena priežasčių, kodėl norėjau dabar pasisakyti. Kalbant apie biudžeto vykdymo patvirtinimą šiuose diskusijose, komisijos narys pateikė tą pirminį pristatymą. Ir čia vėlesniais metais, kai mes analizuojame situaciją, matome, kad situacija gerėja, lyginant su praėjusiais metais. Tai pirmininkė, aš norėčiau pabrėžti, kad iš tiesų labai kruopščiai dirba komisijos narys. Po to, kai jisai atvyko į Strasbūrą, skiria mums laiko, jisai rodo tikrai norą pasi, pasiryžimą dirbti kartu, kad mes visi kartu pagerintumėme valdymo, valdymą, biudžeto valdymą ir biudžeto įvykdymą. Ir kaip buvo, matėme ir auditorumo ataskaitose, klaidų lygis yra sumažėjęs buvo teigiama, kad papildomos kontrolės priemonių nereikia, bet aš nežinau, ar turintamini tai, ką sakė komisijos narys, mes tikrai galėsime padaryti štai tokią išvadą. Aš girdėjau jo pirminius žodžius, kad jis atsižvelgs į nusiskundimus ar idėjas, kurias e, pasiūlys parlamentas ir aš tikrai tuo labai susidomėjau, susidomėjau tuo, kad yra įmanoma šį beitą patobulinti ir tai buvo minėta, mes turėtumėme rūpintis racionalių finansų valdymu, ypač peržiūrint finansinės perspektyvas. Aš manau, tai visiems aišku. Tačiau dar norėčiau šį bitą pasakyti komisijos narį, kalbant apie finansinės rizikos, tarptautinės finansinės rizikos išaugimą. Rizikos, kuri, su kuria susidarė Europos Sąjunga matome patikos fondų, aš atstovauju užsienio reikalų komitetui, kalbant apie patikos fondą su Kolumbija ir aš manau, kad čia turėtumėme atkreipti ES dėmesį daugiau į tai, kas daroma ir kad mes daugiau prisimama įsipareigojimų trečių šalių atžvilgių. Ir galiausiai komisijos narė, aš manau, kad turint omenyje finansinių perspektyvų peržiūrą ir ateinantį laikotarpį mes turime nepamiršti, kad yra daug finansinių priemonių, yra daug su tuo susijusių partnerių, kai reikia sutvarkyti, suvaldyti biudžetą ir aš manau, kad į, į tai turėtų išvelgti ir auditorumai, nes mums reikia gal paprastesnės, veik, skaidresnės, veiksmingesnės valdymo sistemos. Tai Dabar tokia yra gan polemiška situacija, taip kas buvo su tuo Olafo direktoriu. Aš girdėjau tam, kai buvo nušviesta ta problema. Ir aš manau, kad, kad bus dirbama ES interesų labui ir aš tikrai nebejoju jūsų pasiaukojimų ir jūsų norų suvaidinti savo vaidmenį nepriekaištingai tam, kad būtų išsaugota institucijų reputaciją. Visi ES pareigūnai turi rodyti tokį pasiaukojimą, jie turi rodyti, kad yra sąžiningi, nepriklausomi, kad e, laikosi tam tikrų normų, mes turime gerbti žmonės, mes neturime kištis į asmenius reikalus, tačiau jūs sakėte, kad kai kurie parlamentarai dalyvauja rinkimuose tam, kad susitvarkytų pensijinius reikalus. Tai aš tik tai norėčiau pasakyti, kad yra viskas priešingai. Yra žmonių, kurie atsisako savo pensijos, kad pasitarnautų piliečių labui. Nes pirmiausia, pensiją parlamentarai gauna Europos parlamento nariai gautų didesnę pensiją, jeigu dirbtų komisijoje, bet dažnai jie perina į parlamentą, kur pensija yra mažesnė ir atlieka tą darbą. Taigi aš manau, kad reiktų tą aiškiai išdėstyti ir pasakyti dėkoju. Der Berichterstatter zum Abschluss, bitte. Žodis pranešėjai, prašau. Dėkoju. Esu kiek nustebęs. Maniau, kad dar bus antras diskusijų etapas dėl vidaus audito ataskaitos kasmetinės ir dėl, dėl jos turiu taip pat kelis klausimus. 11-16 metų laikotarpis. Vidaus auditas patikė 30 e, pasiūlymų. Kyla klausimas, na šitą klausimą ponui Kraft, apie kokią šis rytis buvo kalbama, kodėl buvo vėlavimai, kaip tai buvo įgyvendinta. Taip pat ataskaitoje kritikuojama. Tai e, buvo kalbama e, kritika aptarė vidos auditų darbą, taip pat defka darbą ir tuomet kyla klausimas, ką tai reiškia išorės asistentų darbo patikimumui, kalbant apie taip pat vadybos sistemas. Per paskutinę diskusiją dėl praėjusio įvykdymo patvirtinimo buvo kalbama apie taip pat vidinį vertinimą ir tuomet DEFKA direktoratas, na, jis net įsižeidė, labai aštriai suragavo, buvo sobijota tarsi tų ataskaitų patikimumu. pasižymė keletą šitų dalykų, taip pat e, paskaičiau kelias iš tų ataskaitų. Ten kalbam apie programų gyvendinimą, jų tikslus. Tikslus įvairiose valstybėse narėse, kur tos programos įgyvendinamos. Ir aiškėja, kad tos ataskaitos labai skirtingai rengiamos. Kai kurios ataskaitos yra labai išsamios, kai kurios tokios labai bendros, kai kurios ganėtinai miglotos. O kodėl jos miglotos? Na, paaiškinimas buvo, kad trūksta ekspertų ataskaitoms rengti. Bet ką, tai pažiūrėkime į rezultatus. Matome, kad daug lėšų skiriama įvairioms sultimis susijusiems programoms. Ir beveik visos ataskaitos, kurias skaičiau, teigia, kad tokių sultims susijusių programų įgyvendinimą dažniausiai yra itin problemiškas, beveik neįmanomas, todėl kad e, trūksta bendarbiavimo vyriausybių lygmenių. Jeigu taip iš tikrųjų yra, o panašu, kad taip yra jau kurį laiką, Defka turi pergalvoti, kaip gali spręsti tokią situaciją, tokį klausimą. Manau, kad moterų padėties stiprinimas visose šalise yra itin mums visiems svarbus klausimas. kiek klausimas, ar iš, iš, kur, iš kur atsiranda tos problemos. Gal išės veiksmų e, tarnyba, pažiūrėjau, turi visai kitus kriterijus, kuris vertina e, pasiekimus, gal kitą metologiją remia, o gal čia yra devko problemos. Gal delegacijoms, kuris veikia vietoje, trūksta informacijos ar ekspert, ekspertinių žinių. Aš manau, kad tai yra esminės svarbos instrumentas. Bet, na, čia reikia išsakyti savo poziciją. Ir beje, kėl klausimų dėl konfidencialumo. Pavyzdžiui, norint pasakyti šias ataskaitas, reikia užsakyti tam tikrą laiką, reikia nueiti tam tikrą vietą, kuris bus užrakintas kambarės su tą ataskaitą ir jūs prižiūrės darbuotojas tam tikras, reikės telefoną palikti. Uh, Neprimtina visą tai yra, juk čia eina kalba apie tai, kaip leidžiami, leidžiamas yra viešos e, lėšos. Čia turi galioti pareiga informuoti parlamentą, atvirai informuoti parlamentą apie tai, kas vyksta. Taip pat yra sudutusiusi problemų, ypač dėl aspektų susijusių su savais ištekliais. taip pat su tuo, su kai kurių direktorių veikla matoma problemų, ataskatose kritikuojama, kad trūksta išorės e, veikia vykdomos programų kontrolės, kyla klausimas, kaip visą tai išspręsti. Toliau žemės ūkio politika. Agri direktoratas turi vertinti žiūros sistemas, kuriomis siekiama vertinti BŽUP rezultatus. Audito rūmai susiduria su, stebėjimu, su šio stebėjimo programa. Tad kokia yra ta realioji situacija? Kaip yra su vidaus auditu? Dar vienas dalykas. kaip yra su Afrikoje veikiančios patikos fondas bei su taikos Afrikoje iniciatyva ir mechanizmu. Turbūt komisijų narių rytoj dar kalbėsime apie, taiko, apie patikos fondus. Tačiau šis e, Taika Afrikos skirtas fondas, African Peace Facility, e, ir matome, kad e, vis daugiau problemų kyla su bendrame su Afrikos Sąjunga, problemų ne mažėja, o daugėja. Taip pat kyla klausimų dėl kontrolės sistemų ir ką gali komisija pakomentuoti dėl to. Baigdamas dar, norėčiau pasakyti, manau, kad už biudžetą atsakingas komisijos narys turėtų prisimti visą atsakomybę už visus biudžetus, ir tada būtų galima su pono Tingeriu dis diskutuoti to, na, apie visus klausimus, kuriuos dabar reikės aptarinti su kitais komisijos nariais. Būtų geriau. Dėkoju. Ponas e, Kraft. Dėkoju. Labai trumpai atsakysiu, žinau, kad turite dar vieną svarbų klausimą. Darbo tokie ponas Celler kalbėjo apie rekomendacijų gyvendinimą. Tai labai trumpai norėčiau pristatyti situaciją, kad būtų galima supras kontekstą nuo 12 iki 16 metų laikotarpyje vidaus auditas išdavė per 1800 rekomendacijų, 100 procentų iš jų audituojami asmenys priėmė ir 1812 iš tų uh, rekomendacijų buvo gyvenita. Vadinasi, kad dar trūksta 430 gyvendinimo ir jos vis dar gyvendinamos dėl to, kad neužteko, neužteko laikas įgyvendintas, auditas buvo atliktas netaip seniai, neužteko laiko įgyvendinti veiksmų planus. Būtent todėl tik 135 ar tik 8 e, procentai atvejų yra vėluojama. Taigi matome, kad tik 8 procentų atvejų nesilaikoma laikotarpio numatytų veiksmų plane. 18 labai svarbių rekomendacijų jau stipriai vėluojama. Taigi 18 rekomendacijų per šis mėnesį vėlome gyvendinti, kurios yra labai svarbios. Šitą kalbam apie itin, itin svarbius klausimus. Kalbame apie labai svarbius elementus ir į riziką nėra tinkamai reaguojama. Tačiau čia kalbam tik apie 1 procentą visų rekomendacijų. Taigi audito e, vidinės tarnyba mano, kad e, rekomendacijų įgyvendinimas yra pankamo lygio ir atitinka taip pat e, situacijos su ankstiniais laikotarpiais. Tačiau yra 18 rekomendacijų, kurios yra aptartos Europos domenų dokumente, nes tai šioje dalyje yra lentelė ir yra aptarti būtent šitie klausimai, kad dabar kalbame. Ir mes labai atidžiai stebėsime, kad direktoratai imtųsi reikiamų veiksmų. Dėl, dėl DEVCO iš savo pusės labai trumpai atsakysiu. E, auditas rodo, kad yra tam tikrų problemų, kurias reikia spręsti, vertinant rezultatus. Ir matome, kad ne visuomet įmanom pagal tą sistemą įvertinti ar pasiekti tikslai. Taip pat neįmanom vertinti, kiek toli pasistumėta siekiant tikslų yra įgyvendinamas veiksmų planas, kuris siekiama situaciją pagerinti. Tai taip pat jis su tais e, klausimas, kuris dar kėlėte. Toliau dėl African Peace Facility yra daroma pažangos, tačiau dar liko kelias rekomendacijos negyventos, berots keturios rekomendacijos, jeigu neklystu. Taigi dar yra tam tikrų rizikų. Tikiuosi, kad e, pakankamai aiškiai atsakiau. Ai, dar vienas dalykas, atsiprašau. Pamiršau paminėti Agri. Reikia kelti geresnius tikslus bendrai žemės ūkio politikai. Ir reikia galimybių įrodyti, kad ir daroma pažanga. Ir taip pat reikia, kad pažanga būtų matoma pagal atitinkamus rodiklius geriausias būdas problemą išspręsti yra geriau bendrabiauti su Eurostatu. Nes kai Eurostatas patikė duomenis, mes galime pagristai manyti, kad duomenys yra patikimi. O kai dektoratai turi teikti savo duomenis, jie tuomet remiasi kitais šaltiniais, kurie galbūt yra nestatistiniai, tuomet gali kilti problemų dėl ne, duomenų nepatikimumo. Toliau. Toliau dėl ITA. ENA direktorato e, patariamasis vaidmuo. Tai imamasi veiksmų, kad būtų galima pagerinti šią situaciją. Siekiama gerinti priežiūros strategiją ir jau yra gyvendinti kai kurie žingsniai. Dėkuoju. Taip, labai ačiū. dėl įta bus turbūt klausimai. Dėl biudžeto gydymo patvirtinimo, tad turbūt tada prašysime dokumentų dėl šio audito. Taip pat žodis komisijai atsakyti kurios kitus klausimus, kuriuos neatsakyti. Dėkoju. Dėkoju. Kalbame apie komisijos narių, generalinių direktorių E, kompetenciją ir kitus aspektus. E, ir čia mes kalbam apie taip pat generalinį direktorių, kuris atsakingas už biudžetą. Aš nemanau, kad per mūsų kadenciją padėtis galėtų kažkaip radikaliai pasikeisti. Galėsime apie tai padiskutuoti, kuomet bus paskirtas naujasis komisijos pirmininkas. Ir kuomet jis lankysis parlamente, jūs galėsit jo paklausti šitų e, dalykų. Aš Manau, kad e, komisija turi, turės peržiūrėti savo vidinę struktūrą, tai buvo padaryta atėjus e, į šį postą Junkeriui ir turbūt bus iš naujo permastyta, e, tai bus permastyta po naujo Europos komisijos pirmininko rinkimų. Aš jums siūlyčiau grįžti prie šito klausimo būtent tada, po rinkimų, po vasaros atostogų ir tuomet galėsite susitarti su komisijos pirmininku to klausimo. Dėkuoju, ponia komisijos nary, mes sustiksime turbūt lapkričio 21 dieną, kuomet vertinsime OLAF reglamentą. Dėkuoju už galimybę pasikeisti nuomonėmis. Mes dabar galime toliau. E, tęsti biudžeto vykdymo patvirtinimo procedūrą. Toliau pagal darbo atvarkę kitas klausimas. Europos parlamento 15 metų biudžeto vykdymo patvirtinimas laukiame generalinio sekretoriaus. Wir machen weiter mit Tagesordnungspunkt 10, der Entlastung des. Ačiū, periname prie dešimtojo darbos varkės klausimo ir tai yra Europos parlamento biudžeto įvykdymo patvirtinimas. Ir šiandieną mes, prašau, tvar tylos, sako pirmininkė. Labai plašau, prašau išeiti iš salės tyliai. Taigi gavome atsakymus iš generalinio sekretoriaus pasisakymus susijusius su biudžeto vykdymo patvirtinimu ir rezoliucija, kuri buvo patvirtinta praeitiems metams. Taigi, generalinis sekretoriu, prašau žodis jums. Ja, herzlichen Dank, äh, Frau Präsidentin. Ačiū. Ačiū, ponė pirmininkė. Kelios įžanginės pastabos Jūs gavote atsakymus į, į raštų pateiktus klausimus iš mano biuro ir aš galėčiau gal pabrėžti kelis dalykus. Vėlgi turime audito rūmų ataskaitą, kur mažai kritinių pastabų išsakyta institucijų atžvilgių vidaus auditorius sakė, kad viskas, ką galima kritikuoti, veiksmus veik, ar um, veiklą, sritis, kur reikia tobulinti situaciją, tai tos sritys jų yra nedaug. Ir um, Europos istorijos namai 2,4 milijonais, eur, 4 milijonus eurų sutaupėme. Nei buvo numatyta pradžioje, nei buvo patvirtinta, tai tuomet, kai buvo patvirtinamas finansavimas ir taip pat mums pavyko pasirūpinti, kad 3 milijonus komisija apmokėtų e, šiam projektui finansuoti dėl istorijos namų, taip pat Briuselio regionas čia prisidėjo ir tas parkas, kuriame yra uh, istorijos namai, irgi yra prižiūrimas uh, Briuselio regiono, taigi taip pat yra ir vairuotojų tarnyba, kuri buvo aptarinėjama mes. Uh, samdėme darbuotojus iš 40, iš 14 valstybių ir atrodytų, kad vairuotojų tarnyba, vidinė vairuotojų tarnyba dirba gerai. Aišku, reikėjo šiek tiek laiko, kol jie susipažino su situacija, su darbu, taip pat pastatų prasme pasiekėme pažangos, jūs taip pat klausėte apie misijas. Uh, į Strasbūrą ir akredituotus parlamentarų patarėjus. Jūs sakėte, kad reikia šiek tiek pakoreguoti sistemą, kiek išlaidų jiems yra kompensuojama, tokius sprendimus priima valdyba. Pastarojo sesijoje tas buvo padaryta, tas pats pasakytina ir apie kitus personalo narius. Taip pat yra svarbus klausimas dėl politinių partijų ir fondų finansavimo taisyklių. Čia pagrindinė mintis yra paprašyti, kad komisija pasiūlytų naujas taisyklės dėl politinių partijų ir fondų finansavimo. Europos komisija tokias nuostatas pasiūlė, patikės pasiūlymus e, rugsėjo mėnesį. Ir aišku, mes pasit, pas, pasitelksime tuos pasiūlymus ir dabar jau jūs irgi pareikalaujate, kad valdyba įvertintų bendrų išlaidų kompensavimą ir Darbo grupė yra suburta, kuri pateiks pasiūlymus iki metų pabaigos. Na ir visa sistema dėl lankytojų grupių, bet dinų pinigų panašu, kad ta sistema irgi veikia visai neblogai. Pirmininkė, dėkoju. Ponas Dejong yra pranešėjęs šio klausimo. Ačiū. Norėčiau padėkoti generaliniam sekretoriui, kuris visuomet labai kukl, kuklus, kukliai pristato atliktus darbus, bet padaryta darbų yra tikrai daug, turiu tą patvirtinti ir turiu kelias bendro pobūdžio pastabas ir po to keli specifiniai klausimai apie konkrečius punktus ataskaitoje, kurią pateikė, kurią pateikė generalinis sekretorius. Man atrodo, kad didžiausia problema, ir mano pirmoji pastaba bus su tuo susijusi, yra ta, kad vyksta tam tikras pingpongas tarp šio komiteto, plenarnio posėdžio, posėdėje patvirtina rezoliuciją, prašoma, kad valdyba kažką padarytų, tada valdyba prašo generalinio sekretorius galiausiai viską padaryti. Ir kitais metais po to vėl girdime, kad valdyba arba nepaprašė, arba nepareikalavo, arba nedarė taip, kaip buvo planuojama ir kad galiausiai generalinis sekretorius visiškai tampa priklausomas nuo valdybos sprendimo, kad kažkas būtų padaryta. Tai man atrodo, čia nekoks tai sutapimas, kad Pranešime mes prašome, kad e, rezoliucija dėl biudžeto vykdymo patvirtinimo būtų įtraukta į valdybos darbo atvarkę, kad valdyba galėtų įvertinti visus prašymus ir viename iš atsakymų, kurį pateikė generalinis sekretorius, sakoma, kad valdyba perskaito rezoliuciją, puikiai žino, kad prašymas pateikas, bet nieko nedaro. Bet situaciją reikia keisti ir aš manau, kad jeigu bus įmanoma surasti procedūrą ir aišku, galima viską daryti per vicepirmininką, kad tos diskusijos vyktų ir valdyboje, tačiau man atrodo, kad ir šiandieną turėtumėme pakankamai dėmesio skirti generalinio sekretoriaus pažymas, kurios yra skiriamos parlamento valdybai, nes dažnai darbo tvarkės punktai ir grindžiami e, būtent generalinio sekretoriaus pažymomis. Ir aš manau, kad gal čia generalinis sekretorius irgi galėtų galbūt aktyviau atsižvelgti į visas rekomendacijas ir įtraukti, kad tai būtų įtraukiama į valdybos posėdį. Šalia to mes matome, kad daugiau yra skaidrumo, ko mes ir prašome iš komisijos, kai vyksta pas juos diskusijos ir atsakymuose matau, kad valdybos dokumentai skiriami valdybos nariams, ne visiems parlamento nariams. Tai čia šiek tiek keista. Aš suprantu, kad duomenų apsaugos čia klausimas iškyla. Uh, jeigu, pažiūrėjau, kokie tai jautrus politiniai klausimai svarstomi pažymose, bet yra tų pažymų, gal 80 procentų, kurios būtų viešai, gal, galėtų būti viešai skelbiamos ir tikrai tai nepakenktų nei institucijai, nei kažkam kitam. Priešingai mes kur kas geriau jaustumėmės ir suprastumėme, kokia yra mūsų situacija kitų, pozicijų, kitų institucijų atžvilgių. Pavyzdžiui, kai mes to panašaus dalyko reikalavome iš tarybos, sakome, kad, jeigu sakome, kad dokumentai kurie svarstami valdyboje, yra automatiškai įslaptinami. Dar viena pastaba dėl tos paramos, kurią susilaukėme iš generalinio sekretoriaus šiame komitete, kuomet rengiamasi biudžeto vykdymo patvirtinimui. Ir pateikėta rekomendacija šeštame punkte, kur sakoma, kad reikia daugiau paramos, kai kalbama apie sąskaitų interpretavimą. Nes jūs kaip dažnai pranešėjas negali susipažinti su visomis detalėmis ir vien tik pasikliauti auditu irgi nėra labai primtina. Taigi aš manau, kad tai, ką rašo generalinis sekretorius, būtent, kad bus pakviestos atitinkamos tarnybos pateikti savo pamastymus, aš manau, kad reiktų čia skubiau tą daryti, nes uh, pavyzdžiui, naujas pranešėjas kito biudžeto įvykdymo patvirtinimo e, klausimų, kažin ar per tą laiką kažkas čia pasikeis. Toliau kelios konkrečios pastabos, kurios irgi svarbios. Septintame puslapyje, 44 punktas. Labai svarbu, kad galėtumėme paskelbti posėdžius, ypatingai su <clears throat> interesų grupėmis e, tinklapyje tas yra tarsi daroma, tačiau nėra nurodomas laikas. Norėčiau paklausti, nuo kada tai pradės veikti, nes susilaukime daug reikalavimų iš pilietinės visuomenės. Labai džiaugiuosi jūsų tinklapiu, aš manau, kad reikia kažką ir pozityvaus juk pasakyti, negalime kalbėti tik tai apie tai, kas neigiama, bet tikrai daug kas yra pagerinta ir patobulinta. Ir tai tikrai yra svarbus pasiekimas. 57 punktas ryšiai su komunikavimo politika. Mes manome, kad turime orientuotis į tuos žmonės, kurie nesidomi ES. Man pačiam tenka kasdien toks iššūkis. Kaip aš galėčiau pasikalbėti su žmonėmis šalyje, kurie sako, kad ES nieko gero neduoda, kad man nereikalinga ir aš noriu paaiškinti, ką mes darome, bet jis sako, aš nenoriu nieko girdėti, nes mes, mūsų tai nedomina. Tai čia toks užburtas ratas gaunasi. Uh, bandant pagerinti ES įvaizdį apskritai ir mes norėtumėme, kad tas būtų daroma. Būtų įdomu sužinoti, kokiu čia turite planų šioje srityje. Dėl 75 punkto patarimas, patarimasis komitetas dėl svarbių pareigūnų paskirimo. Aš žinau, kad yra sprendimas, kuris buvo pakoreguotas 8 metais, tačiau jeigu plenarnis posėdis patvirtina šį punktą, tai čia vienas iš tokių pavyzdžių, galbūt galėtų generalinis sekretorius valdybai pateikti pažymą ir pasakyti, kad gal taisyklės šį reiktų keisti ir įtraukti kažką, kas atstovauja personalui tame komitete. Nes plenarinis posėdis to prašo kaip ir. Beveik baigiau. Dar 111 punktas. laisvanoriškas pensijų fondas. Tai yra nuolatos keliamas klausimas. Atsakymę skaitau, kad grinųjų pinigų pateks, pakaks iki 23-24 metų, tačiau norime paprašyti veiksmų plano tam, kad būtų, nebūtų iš, išeikvotos fondo lėšos anksčiau laiko. Galbūt nariai galėtų prisidėti savo įnašais ar padidinti to fondo e, viršutinę ribą, nes laukti iki 23-24 metų tikrai nereikia, bus per vėlų. Aš manau, kad reikia pasiruošti tam, kad tokio, tokios situacijos išvengtumėm, kad nebūtų išnaudotos lėšos. Toliau pastatų strategija, aš labai daug girdėjau sumaišties iš darbuotojų pusės, kurie sako, kad mes turime persikelti į tą pastatą, neaišku, ar reiks ar nereiks, gal galėtumėte daugiau paaiškinti, kaip yra informuojami darbuotojai ir kaip viskas vyksta, nes generaliniai direktoratai uh, nenori kaip ir kalbėtis su darbuotojais apie tai. Čia, aišku, ne 15 metų biudžeto vykdymo patvirtinimo klausimas, bet e, su tuo susiję. Paskutinė mintis, labai sudėtingas klausimas, 149 punktas politinės frakcijos. Mes visi reikalavome daugiau skaidrumo, norime, kad frakcijos viešai paskelbtų savo išlaidų išklotines detaliai, ne tik metinės sąskaitas, kurios vieš paskelbimos pabaigoje, bet kad detaliai būtų nurodyta, kokia paslauga buvo suteikta, kaip buvo sudaryta sutartis ir kaip panaudotos tos lėšos. Tačiau vėlgi norėčiau grįžti prie to, apie ką kalbėjome su apskaitininkais. Ernst Young įmonė iš tiesų viskas per padinamą į stiklą tikrinama, tą daro visuomenė dabar ir aš negaliu pasakyti, kad pritariu visiems tiems prašymams, bet aš manau, kad daugiau galbūt atvirumo ir orientyrų, kaip susipažinti su politinių frakcijų metinėmis sąskaitomis, tas irgi būtų naudinga. Man būtų įdomu sužinoti, ką generalinis sekretorius apie tai manom. Dėkui. Ja, bitte, samdas vod. Taip, dėkuoju. Prašau, žodis jums. Labai dėkoju. Pastengsiu atsakyti klausimus iš eilės. Pirmiausia, dėl frakcijų išlaidų. Tai aš pasakyti, kad jiems takomas kitas taisyklės, ne bendrosios taisyklės, todėl jų nekontroliuoja vidinis auditas, o yra atskiras mechanizmas pritaikytas frakcijoms Na, yra tam tikrų sričių, kur yra persidengimo. Ir yra atveju, kuomet mes turime vertinti situaciją. Čia pavyzdžiui, čia, pavyzdžiui, toks atvejis kaip darbuotojų samdymas. Tokiu atveju, kadangi sutartis daromas su mumis galiausiai yra, tai mes turime laikyti savo taisyklių. Bet kokiu atveju daug sprendimų priima ne administracija, tačiau pačių frakcijų sekretoriatai. Todėl politinės frakcijos turi ganėtinai daug autonomijos, plačias netgi autonomijos, kalbant apie finansų savo valdymą ir mes jų negalime nei kontroliuoti, nei audituoti. Tačiau reikia laikytis tam tikrų atitinkamų taisyklių. Ir jie turi laikyti savo taisyklių. Kitas dalykas. Pastatai ir jų strategija. Taip. Uh Yra tokia situacija, kai reikia priimti sprendimus. Martins yra pastatas. Ten e, galima, ten, ten gali dirbti šimtas žmonių. Paskui Luxemburg yra pastatų, kur gali 3000 e, darbuotojų dirbti. Tad vos per porą metų bus pradės naudoti keli nauji pastatai, kurie iš viso galės talpinti visi kartu beveik 4 tūkstančius darbuotojų. Kitas dalykas yra 5,5 tūkstančio įvairių parei, Europos pareigūnų, kurie dirba e, Europos parlamente. Taip pat e, greta šio 5500 skaičiaus yra išorės tarnautojai ir kai kuriems iš jų, taip pat pareiš, kai kuriems iš pareigūnų reikės keltis į naujus pastatus. Bet e, procedūros dar tik prasideda, kol kas dar labai anksti. Atliekame tyrimus, apklausas, vertiname darbuotojų poreikius, siekiame visą tai traukti į planavimo procedūras. Pirmą kartą INLO direktoratas užmesgė tęsti e, dialogą su kitais direktoratais, kad būtų galima vertinti jų poreikius, nes be abejo poreikiai tarp direktoratų skiriasi. Nes labai skiriasi visų generalų direktoratų darbo pobūdis. Pavyzdžiui, vienas dalykas yra kompiuterių specialistai, sistemų architektai, jie dažniausiai dirbo grupėse, Tuo tarpu teisės ekspertai mėgsta kiek kitaip dirbti. Jie, jie nemėgsta darbo dėlėse grupėse. Jie dirba pavieniui. Vėlgi reikia atsvekti tokius poreikius ir reikia prie to pristaikyti. Reikia prie to pritaikyti taip pat ir pačių pastatų vidinę struktūrą. Viskas varstama yra direktoratų lygių. Kitas dalykas, šie naujieji pastatai labai pagerins darbuotojų situaciją. Šiuo metu Luksemburgė dirbama aštuoniuose skirtingose vietose. Nežinau, gal lankėte Šumano pastate Luksemburgė. Na, galima tai padinti, kad tai yra praėjusio amžiaus reliktas tas pastatas ir čia būtų dar per geras įvertinimas. Tikrai e, trūksta investicijų tame pastate ir dabar darbuotojai, kurie jame dirba, bus perkelti į gerokai geresnas patalpas. Tas pats paskaitina ir apie darbuotojus Briselyje. Fin, Inlo direktoratas. Ir Inte direktoratas bus perkeltas. Pavyzdžiui, yra problemų su TREV pastatu, kur, tu, kur yra problemų su oro kondicionavimu. Tad karštą vasaros dieną, na, ten yra netgi sunku dirbti tose patalpose. Bet be abejo, darbuotojas persikels kitas patalpas, jiems tikrai bus daug geriau. Kitas klausimas yra vertėjų e, darbo vietos. Kol kas tai buvo, na, buvo labai ribotos jų darbo galimybės, darbo vietos buvo labai ribotos, o dabar numatytos atskiros bus zonos, kur vertėjai galės pailsėti tarp savo, e, tarp, tarp posėdžių, kurie sitribavo. Vėlgi yra gerinamos sąlygos. Su kom direktoratu taip pat mes bendrabiavame, jie taip pat bus perkelti. Jiems taip pat numatomos yra specialios, jiems pritaikytos darbo vietos. Nebijo, kad visiems direktoratams bus labai gerai dirbtinėse patalpose. Be abejo, toliau vyksta dialogai. E, Pers direktoratas tai vykdo, taip pat su, su atsakingu už patus direktoratu. Jie kartu dirba. Pers direktoratas užsima kaip tik tais e, tuo dialogu dėl poreikvertinimo. Taip pat informuojamas yra direktoras atsakingas už pastatus. kalbant apie komunikaciją, jūs teisingai sakėte, jog mes turime bendrauti ir su tais žmonėmis, kurie įsitikinę, jog ES yra naudingas dalykas, ir su tais, kurie mano priešingai. Tai reiškia, jog mes turime peržiūrėti iš esmės savo komunikacijos strategiją nes e, mes dažniausiai kalbam patys apie save ir apie savo įvairias procedūras. Piliečiams nebūtinai tai yra įdomu. Piliečiams daug įdomiau būtų aiškiai žinoti, ką visi šitie dalykai reiškia patiems piliečiams, kokios yra pasiekmes jiems ir kiek visa tai keičia piliečių kasdieninį gyvenimą. Būtent e, taip mes galėsime atkreipti piliečių dėmesį į, į svarbiausius klausimus. Vakar buvo susirinkęs biuras, mes kalbėjome apie pasirengimą rinkimams į Europos parlamentą ir mes taip pat kalbėjome apie tai, jog reikia iš esmės pakeisti mūsų komunikacijos strategiją. Turime kalbėti apie tai, kas konkrečiai yra padaryta e, piliečiams, kodėl jiems tai yra naudinga, kodėl tai e, atitinka jų interesus. Manau, kad e, tai yra labai tinkamas laikas. Dabar yra labai tinkamas laikas kalbėti apie visą tai. Kalbant apie e, vadovų postus, aš nemanau, kad tai yra kom, personalo komiteto kompetencijos klausimas. Tačiau tai e, atspindi tam tikrą problemą, o būtent tą problemą, jog moteris dar nėra deramai atstovaujamos šiame kontekste. Generalinių direktorių moterų skaičius sumažėjo, pernai jų buvo keturi, dabar jų liko tik tai dvi. Tad 50 e, procentų sumažėjo moterų generalinių direktorių skaičius. E, atrankos komiteto nariai, pavyzdžiui, yra visi vyrai. Būtent todėl aš nusprendžiau štai ką. Jeigu yra moterų generalinių direktorių, tai jos turėtų būti atstovaujamos tame komitete su balsavimo teise. Matysime, kas bus paskirtas į generalinio direktoriaus vietą pers generalinėme direktorate. Jeigu tai bus vyras, tai tuomet aš paskirsiu antrą generalinę e, direktorę moterį, nes negali būti, kad atrankos, e, pirminės atrankos komitete e, nėra lyčių pusiausvėros. Kalbant apie biurą, biudžeto vykdymo patvirtinimo kontekste apie biuro atsakomybę šito klausimu, tai aš manau, kad e, čia viskas priklauso nuo problemų masto. E, ačiū Dievui, pernai nebuvo jokių didelių skandalų pas mus, tačiau e, e, vienas iš pagrindinių klausimų buvo nuomonių keitimasis su vidiniu auditorium. Tad politinių požiūrių biuras bendradarbiauja ir plėtoja dialogą su vidiniu auditoriumi ir aišku, kad biurui turi būti pateikti visi reikalingi dokumentai, kad būtų įmanomas toks nuomonių keitimasis. Pone pranešėjau, jūs sakėte, jog jūs paminėjote kritinius aspektus, tai aš juos peržvelgiau, bet aš dėkuoju už jūsų nuomonę, kuri apskritai buvo pakankamai palanki. Dėkuoju dabar žodis ponui Von, kuris yra 16 metų biudžeto patvirtinimo uh, e, prašės. Čia pirmininkė norėčiau padėkoti pradžioje generaliniam sekretoriui už detalius atsakymus, kurie buvo pateikti raštu ir šiandienos posėdėje norėčiau padėkoti už tai, kad mums priminė, jog audito, priminė audito rūmo ataskaitą, kur nebuvo įvardintos jokios esminės problemos. Uh, Kalbant apie pozityvius dalykus, aš norėčiau paminėti vairuotojų tarnybą. Buvo tokio susirūpinimo dėl vairuotojų, kurie buvo įdarbinti parlamente, bet aš manau, kad projektas buvo labai sėkmingas ir tą reiktų pažymėti. Taip pat norėčiau padėkoti pranešėjui už jo darbą pastaruosius metus. Visuomet labai sudėtinga vertinti savo biudžetą ir kai reikia vertinti parlamento biudžetą, jis yra kur kas kontroversiškesnis nei bendrasis komisijos biudžetas, tai aš manau, kad darbas atliktas puikiai. Aš perimsiu e, e, šį darbą iš jūsų, nes renksiu kitų metų biudžeto vykdymo patvirtinimo pranešimą. Taigi bus, e, liks ir tų neišspręstų problemų, žinoma, mano pranešime, kai kalbame apie. Dėl vertėjų įvairių kitokių kitų pareigūnų ir vertėjai, kaip žinia, žodžiu išsakė surūpinimą dėl pakeistų darbo sąlygų. Skaidrumas čia yra labai svarbu ir kiti dalykai, taigi reiks tuos dalykus vėlgi kelti ir, ir ponė Dejonka, ir, ir jūs generalinį direktorių tikiuosi iš jūsų paramos, taip pat iš kitų generalinių direktoratų, nes tos paramos man tikrai labai reiks. Kalbant apie testinius veik, veiksmus, dėl šio biudžeto įvykdymo patvirtinimo kelis dalykus norėčiau iškelti. Pirmiausia, dėl kelionių agentūros manęs tikrai labai netenkina tos paslaugos, kurias teikia kelionių agentūra. Kaštai, sąnaudos labai didelės. Pavyzdžiui, jeigu pažiūrį tinklapį, gali, gali geresnės kainas gauti ir paslaugos tikrai nėra labai geros. Aš norėčiau pateikti asmenį pavyzdį. Prieš keletą dienų, vakar tiksliau, aš norėjau Eurostaru keliauti ir man reikėjo pakeisti laiką, bet sekmai negalėjau to padaryti. Eurostaras neleido man pakeisti laiko, nes BCD agentūra už, užsakė bilietą, kai paskambinau BCD, jie sako, negalime nieko keisti, pakeisti įmanoma tik tai pirmadienį, o tai reiškia, kad tai papildomai kainuos. Taigi aš norėčiau pagerinti tas paslaugas, kad tos paslaugos būtų geresnės ir kad pakeist galėtume bilietus, kada to tą prireikia padaryti. Šių metų biudžeto vykdymo patvirtinime mes prašome, kad BCD agentūra galėtų kažkokį tai procesą dėl uh, grįžtamojo ryšio numatyti, kad būtų išklausytos visos problemos, su kuriomis susiduria nariai ir taip pat būtų labai įdomu, kuomet bus paskelbta, sužinoti, kuomet bus paskelbtas naujas konkursas dėl kelionių agentūros. Gal tokiu būdu mes galėtumėme pagerinti šiek tiek situaciją. Tai pirmasis dalykas. Antras dalykas dėl pastatų strategijos. Čia vėlgi mes biudžeto vykdymo procedūroje to prašome. Uh, ir tai yra mums svarbu. Man atrodo, gan dažnai parlamente panašu, kad viskas daroma ad hoc būdu, pastatai nuperkami, parduodami ir panašu, kad nėra bendros strategijos. O tokia bendra strategija būtų naudinga. Aš aišku suprantu, kad yra sudėtinga tą padaryti, bet gal galėtumėte pasakyti, su kokiais sunkumais susidurėte, kai reikia kurti tokią pastatų strategiją. Ar, pavyzdžiui, breksitas čia turi įtakos, ar dėl to jums kyla problemų. Uh, Aš naudoju tą žodį Brexit, nors kai pas, jį pasakau, tai Van Berg norisi labai depresuoju, bet gal galėtumėte pasakyti, kodėl sudėtinga parengti pastatų strategiją. Yra gal ir kitų dalykų, mes prašėme tos strategijos, kol kas jos neturime, būtų naudinga sužinoti, kodėl nėra pastatų strategijos, su kokiamis problemomis čia susidurėte. Kolegė Javor, pitė. Kolega Javor. Ačiū, pirmininkė. Aš pasistengsiu trumpai, veiksmingai ir greitai užduoti klausimą, jūs tokį meto, darbo metodą uh, vertinate? Turiu keturias pastabas dėl skirtingų klausimų. Daug kas jau buvo pasakyta, tą pasakė Denis, tai aš nekartosiu to. Pirmasis klausimas būtų dėl. Dėl GEA, nes buvo kalbama, kad reikia čia daugiau skaidrumo, praeitais metais apie tai buvo kalbama ir niekas neįvyko. Plenarinėme posėdėje buvo atmesta dauguma mūsų pakeitimų, tačiau dėl tyriamosios žurnalistikos parlamentarų projekto dabar yra ad hoc grupė, kuri siūlo GEE e taisyklės ir su to susijusius kaštų paskaičiavimus. Taigi. Tai gal jūs galėtumėte mus plačiau informuoti apie tai, kokia yra dabar situacija su tuo darbu, tos GA e e darbo grupės darbu. Ir dar vienas dalykas, kurio norėčiau paklausti vid, vidiniai informatoriai, informatorių darbo taisyklės. Mes nekartą kalbėjomis, kad akredituoti patarėjai atsiduria ypatingoje situacijoje ir nėra lengva parlamentui apsaugoti juos. Bet gal jūs galėtumėte mums pasakyti daugiau apie galimus alternatyvius sprendimus, kaip galėtumėme apsaugoti tokius informatorius kurie galbūt dirba su parlamentarais. Kitas dalykas - parlamento tarnybos dabar leidžia paskelbti informaciją apie kino parlamentaro veiklą tinklapyje. Ir kaip, norėčiau paklausyti, kaip tai atrodys ir kuomet pirmąjį kartą bus galėsime, galėsime, galėsime tuo pasinaudoti kaip pranešėjai. Ir paskutinis klausimas dėl žaliųjų viešųjų pirkimų. Jūs minėjote, kad įgyvendinimo gairės dėl žaliųjų viešųjų pirkimų sudaro 50, pasiekė 50 procentų tikslą 17 metams. Tai norėčiau paklausti, kokia yra situacija. Ar jūs manote, kad įmanoma būtų pasiekti 50 procentų tikslo iki 17 metų pabaigos ir taip pat kokių yra perspektyvų kitiems metams? Ar jūsų manimų būtų įmanoma pasiekti? Uh, netgi galbūt tiks, aukštesnio tikslo kitais metais, daugiau nei 50 procentų tikslo. Dėkoju. Kolega Ali, ar jūs prašėte žodžio? Ar prašėte žodžio, ponė Ali? Man atrodo, kad prašėte. Ačiū. Taip, norėjau pasisakyti, bet pirmiausia, norėčiau padėkoti ponui Veliai už pateiktą informaciją apie tuos veiksmus, kurių buvo imtasi ir už detalę informaciją, kurią gavome raštu dėl Europos parlamento, veiksmų po Europos parlamento rezoliucijos. Norėčiau kelis klausimus iškelti dėl akredituotų padėjėjų. Norėčiau šį bitą pasiaiškinti. Pirmiausia, e, viršutinė riba misijų, padėjų misijų atveju. Spalio antrą dieną buvo nuspręsta tą ribą E, skirtą kredituotėms padėjėjams e, pakeisti nuo 18 metų sausio pirmosios dienos. Tačiau pakoregavimas įvyko 16 metų rugsėjį. Kodėl indeksavimas padėjėjams neįvyko tuo pačiu metu kaip ir pareigūnams? Ir dar kitas klausimas, kaip jeigu tai būtų aktualu, jeigu tai pradėtų galėtų nuo kitų metų sausio pirmosios dienos, kai tai paveiks parlamentarų biudžetą 18 metams. Ir dar vienas klausimas dėl pensijų teisių. 91 atsakymas. Ten sakoma, kad Europos parlamento tarnybos fiksuoja visus tos atvejus, kur iškyla techninių problemų ir dėl to užtrunka samdymas. 14 metų Liepos mėnesį užtruko samdymas ir manoma, kad pensijų teisų paskaičiavimas vyko, bet samdymas kaip ir nebuvo sustabdytas. Tai aš norėčiau paklausti, ar tokia interpretacija yra primtina ir taip šią situaciją interpretuoja ir komisijos e, tarnybos, nes jos priima galtinį sprendimą dėl pareigūnų ir kitų darbuotojų pensijų teisų. Dėkoju. Kolegė Savama. Zavama. Dėkuoju, ponė pirmininkė. Dėkuoju taip pat pranešėjui. Žinoma, dėkuoju ponui Velė, generaliniam sekretoriui, už tai, kad atvyko. Pirmiausia, norėčiau atsiprašyti iš karto, jeigu paklausiu kažko, ar paklausiu kažką, ką aš jau, tai aš žinau, tas tai buvo aptarta, bet galbūt, nežinau, galbūt nors prieš ties. Taigi du dalykai, ką, ką norėčiau pakomentuoti, ponė Vele. Kai kalbėjote apie tai, kad mes turime būti įdomesni mūsų piliečiams, su tuo visiškai sutinku. Ir manau, kad parlamentas tai turėtų iš naujo pažiūrėti, iš naujo įvertinti komunikacijos įgūdžius, kuriuos turime, uh, ir kurias naudojame ir kurias galėtume turėti. Ką turiu galvoje? Gal aš kažko nežinau, gal kažkas jau daroma yra, gal jau priimami ir tinkami sprendimai ar randami. Bet man atrodo, kad tam, kad būtume įdomus, na, tam reikia tam tikro autentiškumo, atvirumo, Na, to tik negalima išgalvoti. Būsime įdomus tik tada, jeigu iš tikrųjų būsime įdomus. O šiuose rūmose be abejo vyksta daug kas, kas yra tikrai labai įdomu. Kas turėtų būti aktualu visuomeniai. Bet klausimas, kaip, ta, kaip visuomenę pritraukti. Štai ir šį posėdį transliuojame tiesiog internetu. Ta visą laiką darome. Tačiau nėra auditorijos, jie žiūri kažką kito. Tai yra tas didysis klausimas. Šiuolaikinė visuomenėje itin svarbu suprasti tai, kaip tos įdomius įvykius, tai kas pažvyksta čia, susijęti su, su auditorija, kaip auditorija atvesti prie įdomių įvykių. Galbūt socialinė žiniasklaida čia gali padėti. Na, bet kuriuo atveju, gal mums trūksta tinkamų ekspertų pas mus. Galbūt reikia pagalvoti apie šių paslaugų iškelimą ateityje. Ir kitas dalykas, na, aišku, pas, paslaugų tik iškelimas ne visuomet yra vien tik geras dalykas. Pavyzdžiui, vairuotojų paslaugos. Labai skeptiškai vertinau tą sprendimą ir daug žmonių, žinau, kad labai skeptiškai vertino visą tai čia matome, kad e, situacija yra gera. Automobiliai atvažiuoja, vairuotojai stengiasi, stengiasi kasdieną. Tad dėl šito aš jūs sveikinu. 3. Trečias punktas. BCD kelionių agentūra. Na, problema ne tik tai, kad sekmadienį galima daryti pakeitimų bilietuose. Aš beje pritariu tam, kas buvo pasakyta, bet ne tik tai yra problema. Per pasas keletą metų BCD E, paslaugos nuolat blogėjo, stipriai blogėjo. Ne tik aš suduriu su problemomis, tą vis girdžiu ir iš kolegų. Pačių neįtikėčiausių dalykų, kurias išgirdu, išgirstu. Na, ne, nežinau, kas ten dedasi, bet klausimas toks dėl BCD agentūros. Ką galime padaryti? Ir kaip Jūs manote, kiek čia būtų racionalu bandyti apmokyti šią agentūrą VCD. Ir kur galbūt yra tas jau taškas, tas lenkstis, nuo kurio jau galbūt nebeprasminga bandyti kažką keisti su jais, o reikia perėti prie kažkokių didesnių pokyčių. Tokie būtų klausimai. Dėkuoju. Dėkuoju. Ajala Sandė, kolegė. Dėkuoju. Dėkuoju to žodį. Dėkuoju, ponė Velė, už tai, kad atvykote į posėdį. Taip, be abejo, šią diskusiją mes galime ir prisiminti kai kurios dalykus ir taip pat pagerinti biudžeto įvykdymo patvirtinimo procedūrą. Turėčiau keltų komentarų dėl to, kas ką tai buvo pasakyta. Nes e, e, daug klausimų man uždavė neįgalių organizacijų atstovai. Pavyzdžiui, neįgalių atstovai nori apsilankyti parlamente, galbūt per neįgaliųjų dieną. Tačiau matome, kad e, buvo panaikintos subsidijos skiriamos paremti šių asmenų apsilankymą. Tai kiek klausimas, ką daryti, kaip būtų galima tai gražinti, nes tai yra labai svarbu. Svarbu, kad tai būtų daroma Europos lygių. E, panašu, kad visą tai buvo panaikinta tiesiog. Na, Labai čia skausmingas dalykas, kalbant asmenį su negale. Toliau. Matau, kad dėjote daug pastangų, esu jis labai dėkinga, vesdamas dialogą ir siekdamas pagerinti paslaugas. Ypač turiu galvoje e, suvertimus jas paslaugas. Berats ir jūsų birė yra e, asmo, e, kuris turi daug patirties, šioje srityje. Na, anksčiau buvo daryti irgi tam tikrų žingsnių, galbūt ne visi jie buvo geri. Bet kuriu atveju buvo darbo grupės padaryti išvados, dialogo grupės išvados ir mes pietų metų rūpčio pirmos įsigalėjo nuos tvarkos taisyklės. Tai, na čia pasakyti, kad jūs įtraukėte kai kuriuos dalykus, kurie gal nėra patys e, geriausiai iš efektyvumo perspektyvos. Na, aš pati dažnai keliauju su delegacijomis į Magrebo šalis, aš kalbu prancūziškai, tačiau kiti delegacijų nariai ne visuomet kalba. Jiems tikrai reikia vertėjų paslaugų. Tad gal galite daugiau pakomentuoti vertėjų klausimą? Toliau. Dėkoju už patiktąją lentelę dėl parlamento pastatų naudojimą Briuselėje ir Strasbūrė. Dėkoju už tą sąrašą. Štai koks klausimas. Gerai. Taigi štai koks klausimas. Pavyzdžiui, būna Šie pastatai naudojami na, nuolat įvairių NVO, EPP taip pat naudoja tam tikras patalpas. Ar visi tie naudotojai žino, kiek kainuoja šie pastatai? Minėjote, kad tie pastatai yra perleidžiami ar paskirstomi tam tikrų būdų. Tačiau ar naudotojai supranta, kiek kainuoja parlamento pastatų naudojimas, įskaitant visas paslaugas? pats kada savęs tvarkdarių paslaugas. Kitas tai- toliau dalykas susijęs su regionų komitetu ir tai kaip jie naudoja patalpas. Mūsų plenarinės sesijos salė tapo jų praktiškai plenarinės sesijos salė. Tačiau jeigu prašytume, pavyzdžiui, padengti tam tikrą išlaidų dalį, gal 5 procentus, tai tuomet turbūt jie pasipiktintų. Tai Klausimas taip pat, ar jie supranta visą tai. Toliau, asistentų klausimas. Kaip yra su mūsų asistentais? Koks yra jų statusas lyginant su kitais nariais ar ekspertais, kurie taip pat tiksliai Strasbūro? Matome, kad jiems skirimas vis dar labai mažas finansavimas misijų metu šiek tiek gali ir parlamentariai patys spręsti, daugiau ar mažiau pinigų skirti. Bet bet kokiu atveju gyvenimas tas buvo tą savaitę, kai mes ten vykstame, yra labai brangus. Nuo 18 metų sausio pirmos, berots, jiems bus skiriam šiek tiek daugiau lėšų. Tačiau kiek klausimas, ar galima tai dar pagerinti. Toliau, pensijos. E, jau esame tai komentavę. Ir biešių klausimų baigsiu. Taigi pensijos pareigūnų pensijas. Kiek klausimas tuomet dėl asistentų pensijų. Jie ja, taip pat turi mokėti mokas 10 metų, kad galėtų kažką iš to fondo gauti. Tad kyla klausimas, kaip, pavyzdžiui, dėl to asistentų, kuriems galbūt kokio mėnesio pritrūksta vien dėl to, kad, tarkime, rinkimai būna pankstami ar panašiai. Dėkoju. Dėkoju, toliau kolega Salafranka. Dėkoju. Dėkoju vienam sekretoriui už uh, tai, kad atvykote į mūsų komitetą, pakalbėti apie biudžeto vykdymo patvirtinimą. Taip pat dėkoju už tai, kad išplatinote klausimyną, padėkoju, kad esame atsakėte visus komentarus. Tikrai, kaip kiti kolegos minėjo, dabar yra pats geras laikas e, aptarti šios dalykus. Kai kurios e, patvirtimo dalis buvo daug išsimiau aptartos. Pavyzdžiui, dalis su komunikacijomis. Buvo kalbama kad e, valdyba bus pasiūloma e, tam tikri inovacijos įsis rinkimais, čia kalba apie Europos parlamento rinkimus. Tad čia prašiau atsibėgti tai, ką Britų komitetas yra išsakęs šio klausimu. Kitas dalykas jėsi su komunikacijos politika. Čia norėčiau labai aiškiai pasakyti, kad labai palaikau tai, kad reikia išsaugoti ir Briuselės Strasbūro biurus. Jie abu turi savo vaidmenis, tačiau juos reikia pritaikyti prie poreikių, prie komunikacijos poreikių, kurie ten kyla. Mačiau, kad yra planų ir čia daryti pokyčių metų galo. Toliau buvo keltas klausimas dėl pensijų ir dėl asistentų pensijų. na, dėl pensijų fondo minėtų tam tikras garantijas, kad garantijas numatytas iki 23-24 metų. Tad ar tai reiškia, kad nėra garantijų po to laikotarpio? Galbūt vienas sekretorius galėtų patikslinti tai. Ir paskutinis dalykas, pirmininkė, jei leisite, norėčiau pasveikinti generalinį sekretorių. Manau, kad labai gerai suragavote tos e, pasiūlymus, kuriuos mes išsakėme dėl lyties klausimo, skiriant, skiriant tam tikras pareigybės, dėl moterų skaičiaus. Tiek iš mano pusės dėkuoju. Dėkuoju. Aš e, taip pat savo raštu norėčiau padėkoti generaliniam sekretoriui dėl lyčių lygybės e, principo e, įtvirtinimo. Mes e, taip pat pakeitėme reglamentą, kuris reglamentuoja partijų ir fondų aspektus ir esame pateikę savo nuomonę šituo klausimu. Ar galėtumėte pasakyti, koks buvo kontekstas, kuriame buvo priimtas ir labai greitai sprendimas šituo klausimu? Norėčiau taip pat Jums padėkoti už jūsų sprendimą dėl buvusio Europos e, parlamento. Visa informacija, kurią pateikėte šito klausimo, mums buvo labai naudinga ir aš tikiuosi, kad jau e, problemos, kurios iškylo šiame kontekste, išspręstos ir kad tai ateityje nepasikartos. Toliau e, e, ilgalaikis komandiravimas mūsų darbuotojų Milaną ir Taliną. Ką tie e, mūsų kolegos konkrečiai ten dirba ir kodėl e, mes vis dar e, dirbame e, tokia forma, tai yra, turiu galvoje, misijas, nes tai kainuoja pakankamai e, brangiai. Toliau turiu pasakyti, jog aš manau, e, jog jog administraciniai darbuotojai iš principo neturėtų man aiškinti, ką aš turiu teisę daryti, o ko neturiu teisės daryti. E, Aš manau, kad mano rinkėjai turėtų tokią teisę, tuo tarpu administraciniai darbuotojai, administracijos darbuotojai, kurie nebūtinai susipažinę su visais mano darbo aspektais, mano nuomonė turi teisę e, e teikti man reikalavimus. Nes e, aš atlieku savo kaip parlamento narės darbą e, be tokių administracinių darbuotojų pagalbos. Ponas Klėty yra iš Alzaso, jis yra labai malonus žmogus, tačiau jeigu jį, pavyzdžiui, pakeistų nacionalinio fronto e, narys, apės tarnautojų, aš nenoriu dabar pereiti prie politinių aspektų, tačiau pasiekmes gali būti tokios. Aš e, manau, kad mums kaip e, parlamento nariams yra pakankamai skaudu išgirsti apie nusikalstamumą tarp Europos parlamento narių. Ar apie tokius nusik nusikalstamų veikų atvejus. Kaip mes sprendžiame šituos klausimus, turiu galvoje, e, išmokas e, sekretariatams. Ponas Tas paprašė žodžio. Dėkuoju, ponė pirmininkė. Labai trumpas klausimas dėl asistentų Jau buvo nemažai klausimų apie asistentus ir su jais susijusius e, aspektus. Tačiau, kadangi e, rinkimai vyks nuo gegužės iki birželio, tai e, jiems galbūt neužteks laiko, neužteks metų tam, kad e, jie e, gautų pensijas. Ir e, Galbūt jiem pritruks dešimties dienų ar, ar panašaus laikotarpio tam, kad jie galėtų pasinaudoti savo pensijos teisėmis. Mes turime spręsti tokio pobūdžio problemas, turime rasti sprendimą, nes kartu su sprendimu mes nusprendėme dėl, dėl, dėl rinkimų datos ir aš manau, kad asistentai neturėtų nukentėti dėl to. Dėkuoju. Aš pabandysiu atsakyti į visus klausimus ir visus komentarus. Pono Von klausimas dėl kelionio agentūros. Jisai klausė, kaip yra su sutartimi, kada baigsis sutartis su šito agentūra. Nauja sutartis yra numatyta 18 metų pabaigai. Mes jau pradėjome e, konkurso procedūras. Tačiau klausimas yra ne, ką mes darysime su dabartiniu paslaugų teikėjų, bet kaip bus sudaryta busimoji sutartis, koks bus jos turinys ir kaip bus kok, užtikrinama kokybės kontrolė. Nes dabartinė sutartis už metų baigėsi, tai yra pakankamai greitai jinai baigėsi. Uh, Toliau e, gavau klausimą dėl pastatų politikos 15 metais kaip generalinis sekretorius. Aš pateikiau pastatų e, strategiją, jinai buvo patvirtinta. Kaip žinote, Strasbūrė mums nereikia papildomų pastatų, tas pats pasakytina ir apie Luxemburg, kuomet kad pastato statybos baigsis, mums nebereikės kitų pastatų, o dėl Briuselio, tai aš manau, kad čia taip pat mums nebereikės papildomo kabinetų ploto, mes galime apseiti su to, ką turime, tačiau yra gana e, jautrus klausimas, tai yra ASP pastato ateities klausimas, kadangi šitam pastatui greitai bus apie 30 metų, 25-30 metų ir tokio tipo pastatas turi būti iš esmės rekonstruotas po tokio laikotarpio. tarpio o tai reiškia, kad sąnaudos gali būti pakankamai didelės. Pavyzdžiui, kad pastatas Luksemburgė, jeigu paimtume jo pavyzdį, e, rodo, jog renovavimo e, darbai, tarp kitko mes jų, ne, mes to renovacijos nedarysime ne, ne ten, bet jeigu darytume, tai e, sąnaudos sudarytų 80 procentų naujo pastato statybos sąnaudų tai būtų kad pastato atveju, jeigu jį renovuotume. Ir į tas naudas net ne, neįskaičiuotas, neįskaičiuota klimatizavimo sistema. Taip yra su pastatais, kuriems e, yra 30-40 metų. Tad dėl ASP pastato. Prašau, PHS E, pastatas turėtų būti e, renovuojamas ir mes turime apsispręsti, ar mes renovuosime jį, esant tokioms sąnaudų prognozėms, ar elgsimės e, kitaip ir turime galvoti, ar mums reikia naujo pastato, reikia papildomo ploto kabinetams. Mums Bruselėje trūksta labiau salių teisėkuros darbams, trilogams, koordinatorių posėdžiams. O mažesniems posėdžiams taip pat trūksta atitinkamai renktų salių. Tad e, ar mes tą naują plotą galėsime užtikrinti įgyvendinę tokį naują projektą? Ir biuras man pavedė išnagrinėti visas galimybės, visus variantus ir čia yra trys galimi scenarijai ir mes, e, kuomet žinosime, kokios gali būti sąnaudų prognozės, pateiksime jas biurui. Tad e, PHS pastato problema iškyla, kaip sakiau, ir yra kitos jūsų minėtos e, problemos, jūs konkrečiai jų neįvardinote. Ta, Tačiau ta kita problema yra įvardinama žodžiu, kurio pirma raidė yra B ir galūnė yra exit. Iki paskutinės dienos, iki 19 metų kovo 29 dienos vadovų taryba gali priimti sprendimą pratesti dėrybas. Toks sprendimas turi būti priimtas vienbalsiai. Yra tokio sprendimo galimybė. Negalima jos atmesti. Ir gali būti taip, kad e, ir po 19 metų, kovo 29 dienos, bus 551 parlamento narys. Aišku, gali būti, kad teks išminusuoti Junktinės karalystės e, narius. Ir galbūt atsitiks taip, kad Junktinės karalystės kvota bus padalyta tarp e, tų valstybių, kurios nepakankamai atstovų turi. Arba bus tarp nacionaliniai sąrašai. Tad matysime ir arba 670 parlamento narių bus, gali būti ir toks variantas, ir tai turės pasiekmių mūsų turimai infrastruktūrai ir turimam e, posėdžių salių plotui ir panašiai. Tad e, jeigu mes norime e, apsispręsti dėl Bruselio, mes dar neturime visos reikiamos informacijos, galime e, renkti įvairias hipotezes, tačiau jos e, palyginus netolimoje ateityje gali ir nepasiteisinti. Ponas Javor, jūs klausėte dėl bendrų išlaidų ir šių išlaidų kompensavimo. Klausia, kodėl nėra darbo grupės šito klausimo. Jina jau sudaryta, todėl kad uh, parlamento pirmininkas nusprendė, jog šis klausimas turi būti sprendžiamas. Jisai manęs paprašė, kad aš biurui pateikčiau um, pažymą, darbinį dokumentą šito klausimu. Generalinis sekretorius teikia tokius pasiūlymus, tačiau sprendimą e, priima. Parlamento vadovybė darbo grupė jau pradėjo savo darbą po vasaros atostogų. Tai yra politinio pobūdžio darbo grupė. Vicepirmininkai joje dalyvauja ir mano pateikto dokumento pagrindu vicepirmininkai turės parengti pasiūlymą iki metų pabaigos. Jie rengia pakankamai daug susitikimų tos darbo grupės ir sprendžia bendrųjų išlaidų kompensavimo klausimus. Sprendimas turėtų būti priimtas e, dar priimtas pakankamai greitai. Toliau dėl e, informatorių. E, šį klausimą atsakyta mano rašytiniuose atsakymuose, o dėl kelionės išlaidų e, asistentai gali prašyti parlamento narių, kad jų kelionės išlaidos būtų apmokėtos. Toks e, šios problemos e, sprendimas yra numatomas, bet kuriuo atveju dėl informatorių, tai čia kalba sukosi apie asistentus ir tai buvo susiję su informacija apie uh, parlamento narius. Aš manau, kad jūsų pateiktas klausimas iš tikrųjų yra logiškas. Toliau, dėl teisėkuros e, aspektų biuras turės nuspręsti, kaip taip, informuosime jūs apie teisėkuros pėtsaką. Ir aišku, aplinkosaugos aspektai mums yra labai svarbus šiame kontekste. Mūsų pastatai yra sertifikuojami šiuo požiūriu ir, ir, ir Luksemburgė, kad pastato atveju, ir Martens e, pastato atveju taip yra yra siekiama užtikrinti, kad tie pastatai e, yra draugiški aplinkai. E, e buvęs e, žaliųjų pirmininkas Gerard Devesta yra patvirtinęs šitos e, e kriterijus, nes šie aspektai jam labai rūpėjo. Mes esame tarp, re, tarp tų retų institucijų, kurios turi EMAS sertifikatą. Per kitą biuro posėdį pirmadienį Strasbūrė mes pasiūlysime naują EMAS sertifikavimą dėl aplinkosauginio aplinkosauginės valdysenos pone Liūnačiak iškėlė klausimą taip pat dėl automobilių parko ir automobilių tarnybos. Iki 2020 metų visos, visi mūsų automobiliai bus e, arba elektriniai, arba hybridiniai ir kitos kadencijos metu tuo būdu jau e, bus siekiama tai įtvirtinti, tad kaip jūs matote, aplinkosauginiai aspektai yra įtvirtinti mūsų valdymo strategijoje e, ir mūsų politiniuose procesuose. Ponas Ali klausė kodėl tik tai nuo 18 metų sausio pirmos dienos didinami asistentų atlyginimai. Taip yra todėl, kad e, čia yra remiamasi tuo biudžetu, kuriuo disponuoja parlamento nariai ir kadangi programavimo dokumentuose lapkritis ir gruodis jau yra įskaičiuoti, tai e, buvo įmanoma tik tai nuo sausio e, pirmos dienos, 18 metų sausio pirmos dienos, nes prasideda nauji biudžetiniai metai, parlamento nariams yra skiriamos naujos lėšos ir tuomet, remdamėsi tomis disponuojamomis sumomis, jie galės tai e, atlikti. Buvo daug klausimų dėl asistentų pensijų e, teisių. Čia yra problemų. Paskutinė kadencija sutrumpinta vienu mėnesiu, pastaroji kadencija. Tai nereiškia, kad jie neturės teisės jokią pensiją, jeigu neišdirbs 10 metų, bet tai reiškia, kad jiems bus taikomas ir kitos pensijų sistemos, kurios yra netokios palankios finansiškai kaip ES institucijų pensija. Tai šios problemos turės būti sprendžiamos, bet tam reikės ne administracijos sprendimo, o Europos komisijos sprendimo, nes jinai yra kompetentinga šituo klausimu. O e, mes administracijos sprendimais negalime sukurti naujų pensijos teisių. Ponas Sarvama e, pateikė komentarų dėl mūsų komunikavimo politikos, komunikacijos politikos ir apie to, kaip turėtume siekti savo tikslų. Aš manau, kad e, jeigu mes piliečiams kalbėsime apie savo vidaus darbo virtuvę, tai mes jų neįtikinsime. Todėl mes turime elgtis visiškai e, kitaip. Mes turime galvoti apie tai, kas labiausiai domina, kokios temos labiausiai domina piliečius. Ir aišku, priklausomai nuo to, ko klausime, šitų dalykų atsakymai bus skirtingi. Tad, sakykime, jeigu kažkoks žmogus serga diabetu, tai jam diabetas galbūt svarbiausias gyvenimo klausimas, o futbolos ir galiui futbolas yra svarbiausias klausimas. Uh, toks žmogus per atostogas žiūri, pavyzdžiui, daugiausiai futbolo rungtynių, gal ponė Liuling visą savo politinį, e, visą politinę karjerą skiria vyno ir medaus aspektams, vyno kokybės ir medaus kokybės klausimams, nes jai šitie klausimai atrodė labai svarbus. Mes e, tuo būdu turime ištisą spektrą įvairių temų, gali būti, gali būti 570 skirtingų temų Europos e, parlamente. Brexito atveju tai kai kam irgi labai e, aktualus klausimas. E, galbūt e, Junktinės karalystės piliečiams iškyla klausimas, ar aš galėsiu toliau savo šūnį vežtis į Ispaniją, kuomet atostogausiu, ar turiu susirasti šunų viešbutį prieš važiuodamas. E, piliečiams svarbu tai, kaip konkrečiai ES palies jo gyvenimą. Mes e, turime apibendrinti 52 Europos e, regionuose viešųjų paslaugų padėtį. Tai yra, ką e, Europos Sąjunga gali padaryti piliečių naudai Württembergo regione, Vokietijoje ar kur nors kitur ir mes turime su piliečiais kalbėti suprantama kalba, o ne administraciniu žargonu. Nes e, dažnai mūsų e, darbuotojai kalba moksliniais terminais ir, ir tai ne visuomet suprantama. Mes turime kalbėti aiškiai ir suprantamai ir kalbėti apie tai, kas iš tikrųjų rūpi piliečiai ir turime aiškinti, ką ES daro naudingo piliečiams. O, kaip sakiau, temos, kurios domina piliečius, yra be galo įvairios. Toliau dėl informatorių. Tai, atsiprašau, dėl rodiklių. Dėl rodiklių. Nauja rodiklių sistema rodo mūsų darbo veiksmingumą ir kaip mes galime sudominti piliečius savo uh, E, darbu, savo darbo produktais. Mes galime dirbti labai daug intensyviai ir parengti daug įvairiausių produktų, tačiau ar iš tikrųjų piliečiai e, domisi jais, ar man pavyksta e, sudominti piliečius visu tuo. Ir čia vėl mes turime kalbėti suprantamai piliečiam ir jiems rūpimais aspektais. Dėl kelionio agentūros aš jau atsakiau, ponė Ajala Sender. E, kalbėjo apie neįgaliuosius. Mes darome viską, kad supaprastintume ir palengvintume e, jų e, darbą parlamente ir buvimą parlamente. Jeigu iškyla konkrečių problemų, kreipkitės tiesiai į mane ir mes bandysime spręsti tas problemas, nes yra labai svarbu, kad neįgalėjai galėtų e, turėti jiems primtiną prieigą prie mūsų pastatų ir, ir salių. Jūs taip pat pateikite klausimą dėl vertėjų žodžių. Iš tikrųjų, mes e, dirbame 24 darbo kalbomis. Tai yra unikali, unikalus atvejis pasaulyje. Jokia kita institucija nedirba tokiu kalbų režimu Jungtinės tautos dirba šešiomis darbo kalbomis, pas mus 24 e, kalbos, tačiau mes e, turime užtikrinti, turėsime ateity užtikrinti darbą ir 25, 6 ar daugiau kalbų, galbūt Balkanų valstybės nelabai greit prisijungs prie mūsų, tačiau tai gali atsitikti per ateinančius dešimt metų, negalime to atmesti. Tad e, esant tokiai daugiakalbystės sistemai, reikia užtikrinti tos sistemos veiksmingą veikimą. Būtent todėl prieš dviejus metus mes pradėjome galvoti apie e, šitos aspektus, todėl kad vertėjų darbo krūvis labai skiriasi įvairiose kabinose ir, kab, ir kabino viduje. Kai kurie vertėjai, pavyzdžiui, dirbdavo 16 valandų kabinoje per savaitę, kai kurie kiti jų kolegos dirbdavo tik tai 6 ar 8 valandas per savaitę kabinoje. Ir čia kalba sukasi ne tik tai apie tai, kad ne, neracionaliai buvo tvarkomas darbas, bet ir apie tam tikrą neligybę tarp vertėjų ir neteisybę. Būtent todėl mes bandėme užtikrinti geresnį planavimą, geresnį kalbų mokymasi, kadangi darbo krūvis priklauso nuo turimų kalbų kombinacijos. Uh, kuomet, e, sakykime, tas ar kitas vertėjas turi e, romanų, kalbų tam tikrą derinį, tai yra vienas dalykas, tačiau jeigu toks vertėjas išmoksta vokiečių kalbą, jis yra daug labiau panaudojamas e, Europos parlamente. E, ir mes sprendėme visus šitos aspektus, sprendėme, kaip suvienodinti vertėjų darbo krūvį ir dabar nuo 11 valandų vidutiniškai per savaitę, mes pasiekėme 13 valandų vidurkį per savaitę, tačiau e, e, riesta dar keli esminiai e, klausimai, kurie turi būti sprendžiami naujų darbo sąlygų kontekste. Senos darbo sąlygos jau nebegalioja vertėjams. Anksčiau vertėjai pagal senas taisyklės dirbo pus ketvirtos valandos iš ryto, pus ketvirtos valandos po pietų. E, tačiau e, Europos parlamentų posėdžių profiliai pasikeitė, yra koordinatorių posėdžiai, trilogai, kartais tai yra trumpi, valandos trukmės posėdžiai ir jie nebūtinai gali vykti tais e, įprastiniais laikais. E, pirmoje ar antroje dienos pusėje mums reikėjo lankstesnės sistemos organizuojant vertimą ir e, todėl iš, turėjome išeiti iš tos logikos dviejų e, pusketvirtos valandos blokų iš ryto ir po pietų. Kitas pasikeitimas yra tas, jog maksimalus darbo krūvis nuo 7 valandų per dieną padidėjo iki 7,5 e, valandų ir iki 8 valandų maksimaliai 6 kartus per mėnesį. Jeigu palygintume su Europos komisijos vertimo tar, tarnyba, tai ten vertėjai daugiausiai dirba 10 valandų per dieną, tačiau turint omenyje, kad pas mus darbas yra sudėtingesnis, darbo pobūdis yra sudėtingesnis negu Europos e, komisijoje, tai normalu, kad mes atsisakėme dešimties valandų maksimumą, o perėjome prie aštuonių valandų maksimumo, apribojant tokį darbą šešiais kartais, šešiomis dienomis per mėnesį. Aišku, kad tai yra pokyčiai, pakankamai e, ryškus pokyčiai vertėjams, tačiau toks darbo, e, toks jų darbo organizavimo pakeitimas pasireiškia e, sutaupimo iki 3 milijonų per metus. Ir jeigu darbo krūvis pakils iki 14-15 valandų kabinos vidurkio, tai mes labai atidžiai stebėsime, kad esant naujoms sąlygoms tie kolegos, kurie ir anksčiau dirbdavo intensyviai, ne, e, e, nebūtų perkraunami ir kad krūvis būtų paskirstomas e, lygiai tarp kolegų. Tad e, tiek būtų apie vertėjų darbo sąlygas. Toliau dėl mūsų e, pastatų politikos. Kaip e, E, vyksta e, mūsų atsiskaitimas už tuos pastatus. Dėl regionų komiteto pastato. Regionų komitetas nebemoka įmokos už, dėl e, saugumo užtikrinimo. Anksčiau mes imdavome tą išmoką ir nusprendėme, kad tai buvo ne visiškai teisinga kadangi mes dabar turime savo apsaugos tarnybą, tai e, e, atleidome nuo to mokesčio. Regionų komitetas kartais posėdžiauja parlamento patalpose, tai tuomet e, mūsų reikalavimo jisai turi samdyti mūsų vertėjus, o ne Europos komisijos vertėjus. Mes manome, kad tai yra racionalu ir tikslinga. Ir teisinga. Toliau dėl e, asistentų pensijų. Numatyta, numatytas padidinimas yra 13 procentų ir tai atitinka padidinimą, tai yra lygiai toks pat atidinimas kaip ir e, tarnautojams taikomas padidinimas. Ponas Salafranka pateikė klausimų dėl pasirengimų rinkimams. Biuro išvažiuojamieji posėdžiai suintensyvėjo. Vakar mes taip pat kėlėme klausimą, kaip optimaliau organizuoti tą procesą ir kokių pasiekmių tai gali turėti e, sąrašo, kandidatų sąrašo pirm, pagrindiniams kandidatams. Biuras labai greit priims sprendimą dėl Europos e, rinkimų, dėl rinkimų Europos parlamento strategijos. E, administracija numato, jog sąnaudos turėtų būti panašios kaip ir praeitą kartą, kad neturėtų būti e, didesnių sąnaudų. Strasbūras taip pat buvo paminėtas spalio pirmą dieną. Aš Strasbūrę įkūriau naują padalinį, kuris yra atsakingas už konferencijų organizavimą pas, parlamento pastatuose, nes parlamento pastatas pakankamai ilgus laikotarpius būna e, tuščias ir nenaudojamas ir mes manome, kad turime pasinaudoti tuo. E, tad turime į tai žiūrėti ne kaip į problemą, kad tas pastatas būna tris savaitės vidutiniškai nenaudojamas, tai yra ne problema, o šansas panaudoti tą. E, E, pastatą ir užtikrinti, kad įvairūs projektai būtų gyvendami ir kad jie ne, e, nežlugtų dėl biurokratinių priežasčių. Toliau pensijų fondas tai yra to laiko tarpio, kuomet dar nebuvo Europos institucijų e, pensijų sistemos palikimas, kuomet dar būdavo nacionalinės pensijos mokamos, pensijų fondas jau dabar yra uždarytas, įmokų į jį nebepervedama. Tad kyla klausimas, kaip mes turime elgti su to fondu, kuris buvo sukurtas praeitie ir dabar, ir dabar nebetitinka realių poreikių. Į tą fondą galima pervesti tik tai tam, tam, tam tikrus investavimus, galim panaudoti to, to fondo lėšas tam, tam, tam tikrų būdų. Iki 23 buvo minimas 23-24 e, metų aspektas. 2009 metais buvo imtasi kai kurių priemonių, kad to fondo veikla būtų prasta ir kad būtų toliau mokamos pensijos, tačiau imtis kitų priemonių šitoje plotmėje buvo labai sudėtinga, galimybės buvo labai ribotos, tačiau e, turint omenyje, kad e, iki tol buvo nemažai įmokų į tą, į tą fondą, mes turime gal į tai atsižvelgti, bet mūsų veiksmų laisvė yra labai ribota. Toliau ponia Greslė man pateikė klausimą dėl e, fondų ir partijų ir paminėjo čia kylančias problemas. Yra buvę problemų dėl kai kurių individualių politinių partijų ir, ir fondų ir dėl jų finansavimo. Čia kalba sukasi apie rinkiminės kampanijas nacionalinių lygmenių ir referendumus ir jų finansavimą biuras priėmė sprendimą ir e, kai kuriais at, yra priėmęs sprendimų šitais atvejais ir yra prašęs, kad kai kurios lėšos būtų gražintos. Kai kuriais atvejais tie naudos gavėjai yra nutraukę savo veiklą. Iki šiol buvo įmanoma, kad uh, buvo įmanoma įkurti partijas, kuriuose tai buvo tik tai vienas narys. Buvo įmanoma, kad e, toks vienos partijos įkūrėjas ir narys gali kurti dar kitas partijas. Ir tokia sistema prisidėdavo prie to, kad dirbtinai buvo didinamas partijų skaičius. Uh, ir tos partijos buvo finansuojamos. Nes tai būdavo galima gauti daugiau finansinės paramos, tad mes dabar įmamės priemonių, e, kad tokios finansinės paskatos, dirbtinės paskatos nebeegzistuotų. Ir tai yra įrašyta e, Liepos mėnesio biuro sprendime. Toliau e, kita problema dovanos natūra. Ar atsidėkojimai natūra parlamento nariams. Galime kelti klausimą, ar į tai turime žiūrėti taip, kaip į finansinio pobūdžio atsilyginimą. Ar turime traktuoti vienodai. E, tai yra tai, ką mes siūlome, yra maždaug tas pats, ką siūlo Europos komisija šituo klausimu. Aš manau, kad komisija labai išmintingai ėmėsi šio klausimo sprendimo. Toliau klausėte apie ilgalaikės misijas mūsų. Tiesą pasakius, tai gali būti naudingos mūsų veiklos priemonės, todėl kad e, mes e, neturime padengti persikėlimo į kitą darbo vietą sąnaudų šių misijų atveju. Todėl e, turint omenyje, kad mes neturime padengti šių sąnaudų, mums kartais apsimoka turėti ilgalaikės e, misijas ir šita priemonė egzistuoja ir toliau. Tačiau, aišku, mes galime kvestinuoti kai kuriais specifiniais atvejais tikslingumą. Jūs minėjote Talino atvejį, tai čia kalba sukasi apie sustiprintą bendradarbiavimą Estijos pirmininkavimo metu. Milano atveju kalba e, sukasi apie vertėją vieną, kuris e, dalyvavo mokymuose. Aš manau, kad tai buvo paskutinis klausimas. Jūs kalbėjote taip pat apie išmokas sekretoriatui, kur, kuriomis gali pasinaudoti nacionalinės partijos. Jūs žiniasklaidoje skaitėte apie tokio pobūdžio ne vieną atvejų, kai kuriais iš tų atvejų mes e, bandėme užtikrinti, kad kai kurios tokios išmokos nederamai panaudotos būtų gražintos. Yra atliekami teisminiai tyrimai e, šiais klausimais ir jie dar nėra pasibaigę. Ponas Bart Stas pateikė klausimą dėl akredituotų e, parlamento asistentų. Man atrodo, kad aš atsakiau šį klausimą. Dėkoju. Jūs atsakėte į visus klausimus ir labai laiku. Ponas Dejong, labai trumpai žodis jums. Ponas Tarant dar turėjo klausimą. Prašau labai trumpai tą klausimą užduoti. Dėkuoju, ponė pirmininkė. Na, nenoriu užduoti daugiau klausimų, nes jau buvo gerai atsakyta į visus klausimus. Tik noriu pasakyti vienam sekretoriui, kad sutingiausias laikas be abejo jums yra susidurti su pačiais aktyviausiais biudžeto kontrolės nariais, tai su manimi, Fransuas Slavanka ir Greslė. Tai. Tai turbūt yra didžiausias karjeros iššūkis. Okay, uh, second attempt. Uh, I can... Gerai, antrą kartą pabandysiu pasakyti, labai trumpai kalbėsiu, nes jau visi klausimai aptarti. Ir uh, be abejo labai svarbu toliau žiūrėti, kaip, kaip vyks reforma. Porą klausimų. Pirmiausia, parama Na, aišku, direktoratai bedarbiauja, jie pateikia informaciją, tačiau reikia vertinti pat ir išteklių poreikį. Ir čia svarbu suprasti, kas yra pateikiama. Pavyzdžiui, Olandijos parlamente yra atskiras biuras, kuris kaip tik padeda tinkamai tai gyveninti parlamento nariams. O čia tokio biuro nėra, kuris teiktų tokią paramą. Manau, kad jau buvo dėta pastangų šioje vietoje. Jeigu ne per įvykdymo patvirtinimo procedūrą, tai valdyboje. Bet kuriu atveju reikia rezoliucijos dėl biudžeto įvykdymo patvirtinimo, nes kol, kol kas to trūksta. Ir pasim dalykas dėl komunikacijos pastaba. Man padarė labai dėlis spūdė tai, ką pasakė vienas kartoris dėl naujų idėjų, tai tikrai labai puiku. Ir, žodžiu, pasakyti, kad ne tik tai svarbu. Taip, e, žmonės domina jiems aktualūs klausimai, tačiau jeigu pažiūrėsime Europos e, rinkimus, taip pat labai svarbu, kad būtų ir kova tam tikra. Pavyzdžiui, kalbant apie vyną, tai reikia viena grupė sakytų, jog viskas gerai su vynu, o kiti, kad sakytų, jog reikia kažką dar gerinti, arba galbūt tą vyną uždrausti, taigi reikia tokios, tokio, tokios dinamikos. Dėkuoju. Na, Nežinau, čia bereikia ką pridurti, bet ką čia dėkoju sekretoriui už pasisakymą, už paaiškinimus, atsakymus. Sutiksime toliau plenarinė sesijoje, dar bus balsavimas dėl